posėdį mes šiandien kalbėsime apie kovą su ekstremizmu ne tik prie mūsų pačių sienų, bet ir kitur. Mes turime siekti, kad būtų įdėkta, e, kad įdėktas teisės viršinybės principas. Jūs dirbote siekiant santykių normalizavimo su Fetija. Ir abidvi pusės nusprendė, kad santykiai neturi būti dominuojami e, konflikto dėl Kašmyro. Mes taip pat žinome, kad bendradarbiavimas su NATO ir jungtinėmis valstybėmis e, nebuvo lengvos. E, iš Afganistano išvedamos užsienio ginkluotosios pajėgos ir tai taip pat gali sukelti tam tikrų klaustukų ar nerimo. Pone ministrė pirmininkė, jūsų vyriausybei tenka sunkių užduotis rasti pusiausvyrą tarp Pakistano įsipareigojimo kovoti su terorizmu ir kita vertus e, tarp to, ko siekia viešoji nuomonė. Jūs esate ministrė pirmininkė moteris, to būdu esate pavyzdys to, kad Pakistanas yra ta šalis, kur moteris turi galimybių siekti politinės karjeros. Man labai malonu, ponė ministrė pirmininkė, suteikti jums žodį. Jūs pateiksite savo pareiškimą, o paskui vyks pasikeitimas nuomonėmis su jumis. Kolegos galės e, klausti. Prašom, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, leiskite pasakyti, kad man ir mano šaliai yra didžiulė garbė atvykti čia ir turėti galimybę pasikeisti nuomonėmis apie tuos iššūkius, kuriuos dabar turi atremti Pakistanas. Ir tai yra taip pat ir iššūkiai, kuriuos ir trem ne tik Pakistanas, bet ir visas regionas. Pirmiausia, ponė pirmininkė, aš manau, kad jūs turėjote omenyje tai, kad svarbu sulaukti pražymimo per ketverius pasarosius metus demokratinio valdymo Pakistane buvo paaiškėjęs vienas akivaizdus dalykas, kaip jau aš sakiau. Džiugu, kad buvo pastebėta. Taip pat buvo pripažinta Daugelis dalykų mes siekiame taikos savo šalyje ir už jos ribų. Jeigu pažvelgtumėte į Pakistano užsienio politiką, pamatytumėte, kad mes nuolatos pabrėžime, juk būtina e, siekti taikos ir pagerinti santykius su kaiminėmis valstybėmis. Mes įdėkime tą eiką pagaliau prie visų savo sienų. Mes 16 metų su Afganistanu e, ilgą laiką konfliktavome, 16 metų konfliktų, e, konfliktas, kurį taip pat e, apsunkino ir keletas karų, tačiau dabar situacija keičiasi. Dėl Kašmyro situacija tebėra šiek tiek įtempta, tačiau mes manome, kad yra būtina kurti tokią aplinką su Indija, atsiprašau, kur būtų įmanoma dirbti visiems Būtina ieškoti e, problemų sprendimo dialogo kelių. Ir čia Pakistanas nusprendė pakeisti uh, savo politiką ir siekti santykių su Indija normalizavimu. Tai yra vienintelė šalis, su kuria Pakistanas dabar pasiekė visai neseniai visiško santykių normalizavimo. Mes žinome, kad žmonės Pakistane ir žmonės Indijoje siekia to paties. Jie nori, kad visame regione įsivyrautų taika. Kita vertus, jeigu pasižiūrėtumėte, kas yra geriau, tai pamatytumėte štai ką. Indija yra ta šalis, su, su kuria mūsų istorija labai įvairia lypė. Tai yra ta šalis, kur pastaruosius tris dešimtmečius e, E, iš kurios sulaukime 3 milijonų pabėgėlių gyvenančių iki šiol mūsų šalyje. Jiems tenka lankyti mūsų šalies mokyklas, gyventi mūsų miestuose. Ir mes per pasarai dešimtmetį e, e, tas situacijos stabilizavimas įsileido žmonėms pasijūsti ramiau ir įsikurti mūsųse. Kitas dalykas, kurį išmokau iš istorijos, tai štai koks Negali būti taikos ir stabilumo Pakistane, jeigu nėra taikos ir stabilumo kaimininėse valstybėse. 2600 km siekia mūsų siena su Indija. 57 tūkstančiai žmonių kasdieną kerta mūsų sieną. Ir e, kad ir kas beivyktų regione, vienoje sienos pusėje ir kitoje, tai turi takos visam regionui. Ir mes siekiame, kad būtų galima kurti taiką, stabilumą ir klėstėjimą, kuris pasitarnaus abiems šalims. Esant tokiam kontekstui, mes, mes taip pat užmėsime santykius ir su Afganistanu. Pirmą kartą prezidentas Karzai buvo atvykęs į mūsų šalį ir jis atstovavo savo šalį kaip oficialus asmuo. Afganist Pakistanas, Pakistanų yra svarbus partneris ir svarbu, kad būtų parodyta, kad mes su ta šalim norime siekti lygiaverčių draugiškų santykių. Mes pastaruoju metu irgi į Afganistaną vykome daug dažniau negu bet kurią kitą šalį. E, Ar, Almira Sūl, užsienio reikalų ministras ir aš taip pat nusprendėme, kad būtina dirbti prie tų klausimų, kuriuos taip pat iškėlė ir Afganistano ministras pirmininkas Hamid Karzai. Mes nusprendėme, kad laikas pradėti diskusijas dėl strateginės partnerystės sustarimų su, tarp e, su, mūsų valstybės su, ir, ir Afganistano. E, būtina, kad neliktų saugumo vakumo e, nei prie Pakistano, nei kitur. Būtina, kad, kad, polit, kad atsirastų tam tikros jungtis E, tarp Pakistano ir Afganistano ir kad jos atsirastų tam tikra, e, pagal tam tikrą sistemą, kad jos egzistuotų. Ir čia vėlgi, jeigu norite pažvelgti, kokią kryptim suka demokratinis Pakistanas, galite pažvelgti užsienio politiką. Aš kalbėjau apie tai, kiek daug pasiekta regione ir kaiminėse valstybėse. Dažnai yra sakoma, kad užsieniečių daug kas mūsųse gali pasirodyti chaotiška. Tačiau tai, kas jums atrodo chaotiška, tai yra tos institucijos, kurios veikia Pakistane ir kurios šiuo metu dar ieško savo konstitucijos vietos. Dabar jau veikia parlamentas, jau dabar veikia e, nepriklausoma laisva teismų sistema, kuriasi pilietinė visuomenė, veikia žiniasklaida ir kitos valstybės institucijos. Dabar rasta yra konstitucinė pusiausvyra. E, ir dabar norėčiau paminėti porą trejetą demokratinio valdymo pastarų metų pasiekimų. Svarbiausias jų, sakyčiau, buvo štai koks, kai vyriausybė ėmėsi darbo, buvo pasak, pasakyta, kad reikia atsisakyti to karo, kurį vakarų valstybės buvo, tame taip sakoma, buvo primestos, primestas mums. Ir mes nenorim, kad žūtų mūsų kariai, kad žūtų mūsų civiliai žmonės. Ši vyriausybė e, norėjo kovoti su ekstremizmu, e, su terorizmu ir tas siekis buvo beprecedentinis Pakistano istorijoje. Parlamentas leido Pakistanui atlikti tam tikras operacijas įvairiose šalies regionuose. Tačiau, kai mes atėjome į valdžią, tik 30 procentų fatah kovotojų buvo kontroliuojami vyriausybės. Dabar jų yra tokių 70 procentų. Tai štai, E, kai vyriausybė pasiryžta imtis kokių veiksmų, matote, kiek yra įmanoma pasiekti. Antra. Taip pat Pakistane reikėjo daug ką ištaisyti, išspręsti daugelį problemų. Žmonės gyveno skurdžiai e, ir Tai daugelį tų pinigų nemažai buvo panaudota neteisingai, reikėjo atkurti teisingumą ir tuos pinigus surasti, kad jie tarnautų bendram šalies vystimui. Konstitucija buvo pakeista ne kartą tol, kol vadovavo karinė vyriausybė, o dabar ši vyriausybė siekia kad situacija pasikeistų. Parlamente vyko diskusijos ir jeigu norite parlamente surinkti daugumą, jūs tą žinote. Uh, jūs turite kurti koalicijos vyriausybę. O koalicinė vyriausybė paprastai veikia netaip efektyviai kaip vienos partijos vyriausybė. Tad gauti daugumą yra labai svarbu. Tačiau, nepaisant visko, buvo padaryti trys konstitucijos pakeitimai, kur buvo reikalinga du trečdaliai balsų daugumos. E, buvo pataisytas 53 metų konstitucija suteikiant daugiau galių provincijoms. Buvo pateikti, kaip jau sakiau, trys pakeitimai. Buvo sudaryta rinkimų komisija, dėl jos pataistas įstatymas ir ta komisija tapo labiau nepriklausoma ir įgijo daugiau įgaliojimų. Viskas, kas buvo padaryta, buvo siekiant užtikrinta, kad kur kad, kad būtų ištaisyta ta problema, kad, kuri egzistavo anksčiau. E, atsirado daugiau dabar, daug, žymiai daugiau aiškumo, kas, už ką yra atsakingi regionai, už ką atsakinga valstybė, atsakomybės lygmo bus žymiai labiau patikslintas. Provincijos dabar atsakingos už sveikatos apsaugą ir švietimą e, būtina, kad tam būtų skiriama ir lėšų žymiai daugiau negu anksčiau. Nacionalinė finansų komisija buvo sukurta ir resursai yra skirstomi tarp atskirų provincijų ir taip pat federalinių vaidmen. 20 metų šito nebuvo. Tik tai demokratinį įsigaliojus, demokratinį tvarką įsigaliojus buvo galima tai padaryti. Mes nusprendėme, kad atėjo laikas, kad federacija provincijoms suteiktų daugiau galių, negu jos turėjo anksčiau. Tad federacija suteikė daugiau galių, kaip mes sakėme, provincijoms ir nacionalinė komisija e, kontroliuoja šios procesus. Be to, yra konsensusų būdu primami daugelis sprendimų. Puiku, kad ES kalba apie žmogaus teisų apsaugą, socialinius dalykus kaip labai svarbius. Mes taip, mes žvelgime į Pakistaną, jų visuomenę ir mes e, pritarėme, kad tai yra taip pat ir Pakistano vertybės. E, mes siekiame, kad labiausiai pažeidžiamos grupės būtų tinkamai apsaugotos. Tokiose šalyse, mano šalyje, tokiose šalyse kaip mūsų, mums yra būtini teisės aktai, kurie leistų apsaugoti pažeidžiamus žmonės. Nes e, svarbu, kad visuomenė būtų harmoningai tvarkoma. Man džiugu atstovauti vyriausybei, kuri ėmėsi pagaliau uh, daryti tokius žingsnius, kurių tikslas ir būtų pažeidžiamiausių apsauga. Tai yra svarbu visai valstybei ar, ar šaliai ne visada e, turime pakankamai lėšų, kad būtų galima tai įgyvendinti. Ką mes nusprendėme? Na, ogi tai, kad nepaisant tų menkų turimų išteklių, valstybė imsis vis tiek e, atsakomybės už tos žmonės, kurie yra labiausiai pažeidžiamų sluoksnių atstovai. E, mes įdėkime specialias programas, kurių dėka galima pažeidžiamiausiams namie, na, namūkiams suteikti tam tikrą paramą, užtikrinti socialinę paramą, medicinos paslaugų prieinamumą ir panašiai. Ir mes iš to daug išlošėme. Mes e, taip pat Mes taip pat nusprendėme, kad verta lėšas yra skirti uh, E, moterims namie, kad pinigus tvarkytų ne vyras, bet moteris. Ir mes dabar didžiuojamės, kad esame ta šalis, kuri turi pažangiausius įstatymus regione susijusius su moterų teisų apsauga. Mes ir toliau dirbame prie teisės aktų, kur tikslas yra užkirsti kelią būtiniam smurtui. Mes turėjome įvairiausių bylų pasarojų metu, e, dalyvavo, buvo atvyko į mūsų šalį jungtinių tautų žmogaus teisų atstovai, taip pat Europos komisija, mes jaučiame, kad domisi tuo, kas vyksta mūsųse. Aš tikiuosi, kad galėsiu išsklaidyti kai kurį jums kylantį susirūpinimą, tačiau norėčiau pasakyti, kad Pakistanas yra ta šalis, kuri nevengia iššūkių. Mes žinome, kad tuos iššūkius nesada yra lengva spręsti, mes norime tai daryti. Mes imamės aktyvių veiksmų, kad tie iššūkiai būtų sėkmingai atremti. Dėkoju. Ačiū, ponė ministrė, pirmininkė, už šį įžanginį žodį. E, daugiau sužinoję jaučiamės, o dabar suteiksiu žodį kolegai Salafranko. Prašau. Gracias, eh, señora presidenta. Vamos a dejar a la ministra que. Dėkoju, pirmininkė. Ministrai paliksiu laiko nusidėti ausines. Taigi, ponė ministrė, Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Norėčiau pasveikinti Jūs atvykusią ir taip pat norėčiau padėkoti Jums, kad dalyjate savo laiku. Ar galėtumėte patraukti kiek kamerą, kreipėsi pirmininkas į operatorių? It's working. Sí, muchas gracias. Gracias, señora ministra. Eh, quisiera... Taigi, ačiū, ponė ministrė. EPP vardu norėčiau padėkoti Jums už tai, kad dalyvaujate kartu su mumis posėdėje šiandieną po pietų. Briuselis yra toks miestas, kuris labai kenčia nuo blogo oro. Mūsų nedaug, tačiau mano frakcija yra pati didžiausia parlamento frakciją ir norėtų per mane jums padėkoti už tai, kad čia dalyvaujate. Norėčiau apie bendrą politinį klimatą pakalbėti jūsų šalyje. Taip pat jūs kalbėjote apie įvairias institucijas, kurios derasi. Žinome, kad buvo tam tikro nesusikalbėjimo tarp įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios. Norėčiau, kad patikslintumėte, kaip ten yra su bendraja politinė situacija. Jei teisingai esu informuotas, tai netrukus vyks, kitaip tariant, kitais metais vyks rinkimai jūsų šalyje į parlamentą. Europos parlamentas e, spalio sesijos metu prieėmė rezoliuciją dėl, dėl Malala. Tai yra mergaitė, kuriai grasino mirtimi talybai ir e, norėčiau tą, tą progą sužinoti, kokiu žingsniu ėmėsi jūsų vyriausybė, kad toks žingsnis nebūtų įgyvendintas. Mes kreipiamės į. E, m, Mes žinome, kad e, ėmėsi tam tikrų priemonių ir žmogaus teisų komitetas ir kokiu žingsniu ketina imtis jūsų vyriausybė. E, O dar e, palik, norėčiau palikti žodžių, palikti laiko ir savo kolegoms paklausti, norėčiau paklausti, kad paprašyti, kad stipriau, papa, e, išsameu papasakotumėte apie savo e, šalies realijas, apie E, žmonės kertančius jūsų šalies sieną, ar tai vieną, ar tai kitą pusę, jų yra tūkstančiai. Kaip jūs įsivaizduojate, kokia bus situacija po to, kai 2014 metais iš Afganistano bus išvesta kariuomenė kitų šalių? Ar manote, kad tokioje situacijoje atsiras daugiau ramybės ir stabilumo? Ir paskutinis klausimas, ponė ministrė. Kaip galvojate atremti talibų keliamus iššūkius. Jūsų šalis vaidins vieną svarbiausių vaidmenų. Tad kaip jūs ketinate atremti tą grėsmę regione? Ar galima atsakyti į keletą klausimų vienu metu? Klausimas ministrai, taip žinoma, tačiau aš dabar pabandysiu atsakyti. Pirmiausiai, e, leiskite man pasakyti, kad tikrai vertina ES paramą demokratijai Pakistane. ES visuomet e, reiškia savo paramą Pakistanui, ypač po 2010 metų potvinių. E, Pakistanas mano, kad jeigu norima rimtai padėti šaliai, kurie grėsia terorizmo pavojus, tai e, reikėtų jai geriausiai, būtų galima geriausiai padėti užtikrinant prieigą prie savo rinkos ir tą padarė Europos Sąjunga. 2013 metais baigsis pirmoji visiškai demokratiškai išrinkta parlamento kadencija. Jau pat savaime tai yra nu, didžiulis teigiamas uh, postumis, kalbant apie politinį klimatą Pakistane. Šalyje veikia įvairios partijos politinės, kurios siekia skirtingų tikslų, tačiau daugumą politinių partijų, kurios e, dalyvaus rinkimuose ir kurių politinė darbo tvarkė yra skirtinga, sutelkė pastangas du kartus, kad patvirtintų konstitucijos pataisas, kurioms buvo reikalinga dviejų trečdalių balsų dauguma parlamente, o tai patvirtina apie tam tikrą politinį brandumą Pakistano politinės sistemos, nes patvirtintos konstitucinės pataisos parodo, kad kalbant apie šalies nacionalinius interesus ir jų gynybą, politinės partijos yra pakankamai brandžios, kad sugebėtų tarpusavėje susitarti. Jūs kalbėjote apie tarpusavę prieš, prieš priešą tarp įstatymų leidžiamosios vykdomos valdžios, tai yra parlamento ir vyriausybės. Aš e, manau, kad būtent tie svarbus e, teisės aktai, kuriuos minėjau, jiems patvirtinti reikalinga tiek parlamento, tiek vyriausybės parama. Ir būtent tais atvejais abi e, institucijos tarpusavėje sutarė. Kalbėjote e, mergaitės Malalą atvejai šiuo metu yra gydoma Junktinėje karalystėje, Pakistano vyriausybė padengia gydimo išlaidas, nepaisant to, kad teroristai jai grasino ir anksčiau vyriausybė bent tris kartus siūlė jai apsaugą ir pagalbą šeima, tačiau šios paramos atsisakė. Jis negalvoja, kad tie grasinimai yra tokie rimti. Aš tačiau noriu pripažinti tą faktą, kad e, e, visas Pakistanas pasisako e, už tokių vaikų kaip Malala, tokių jaunuolių teisų apsaugą, pasisako už tai, kad būtų užtikrinti mm, jaunimų vaikams teisę į mokslą, taip pat užtikrinti mažumų teisės e, ir e, būtent e, tą dieną, kai buvo užpulta, visas Pakistanas susivienė ir pasisakė už tas teisės ir laisvės, kurios yra svarbios Europos Sąjungai. Tai yra teisė į mokslą, žodžio laisvė. Kalbant apie santykius su Afganistanu ir galimybę uh, politinės padėties stabilizavimo, tai šiuo metu šį klausimą atsakyti yra pakankamai sudėtinga, nes viskas priklausys nuo, to, nuo įvykių, e, kurie įvyks iki 2014 metų. Nuo dabar iki 2014 metų ar Afganistane bus sudarytos tinkamos sąlygos tam, kad tie procesai, kurie dabar prasidėjo Afganistane, taptų negryžtamai, negryžtami tam, kad būtų atsisakyta smurto ir e, kad politiniai subjektai visi siektų stabilaus, e, klestinčio ir taikaus Afganistano. Ir būtent nuo šių aspektų priklausys Afganistano ateitis po 14 metų. Tačiau noriu pasakyti, kad e, per e, daugelį mėnesių nebuvau e, to patikinimo girdėjusi ir neseniai iš NATO generalinio sekretoriaus gavau patikinimą, kad tikrai pasitraukus tartautiniams pajėgoms iš Afganistano šalyje nesusidarys saugumo vakumas. Pirmininkė suteikė žodį socialistų demokratų frakcijos atstovui, ponai Vigeninui. Ačiū, pan pirmininkė. Pane ministrė, socialistų demokratų frakcijos vardu noriu Jūs pasveikinti Europos parlamente. Labai džiaugiamės matydami aukštas politinės pareigas užimančias moteris. Ir iš jūsų čia galėtume pasimokyti, nes ES užsienio reikalų ministrų taryba praktiškai yra vyrų domenas. Ir šiuo atveju dar kartą norėčiau Jūs pasveikinti. Galbūt e, jūs nesate taip e, Tiksliau noriu paklausti apie ekonomikos krizės poveikį Pakistanui, socialinius iššūkius e, kylančius šalyje, nes socialinės problemos, manau, yra tiesiogiai susiję su ekstremistinių pažiūrų plitimu ekstremistams e, lengviau verbuoti kovotojus tokiamis aplinkybėmis. Jūs e, kalbėjote apie e, tai, kad kova su terorizmu galbūt yra Pakistanui primetama iš išorės, tačiau reikėtų galbūt vertinti šią problemą kaip ir Pakistano vidaus problemų, ir, kurios negalime spręsti vien karinėmis priemonėmis. Galbūt reikėtų daugiau dėmesio skirti švietimui, nes kuo labiau išsilavinę žmonės, tuo uh, mažiau jie veikiausiai būtų linkę dalyvauti teroristinėje veikloje, taigi kokiu priemonių šioje srityje esate numatę ir e, kokiu e, priemonių socialinės politikos srityje imatės, kad e, mažėtų ekstremistų populiarumas. Šie dalykai yra tarpusavį susiję ir e, Pakistanas prašo pasaulio pagalbos kovoje su terorizmu ir e, būtent prašo sudaryti šaliai daugiau ir jo žmonėms ekonominių galimybių. Noriu e, Dar kartą noriu paminėti, tai esame galimingi, esame dėkingi už teikiamą pagalbą, taip pat už JAV pagalbą pasienyje tarp Afganistano ir Pakistano, taip pat už paskatas plėtoti verslo santykius. Kalbant apie GSP plus programos įgyvendinimą, šios programos galimybės yra didžiulės, tačiau nepamirškime, kad per pastarosius dešimt metų Šis karas tiesiogiai ir netiesiogiai Pakistanui kainavo 70 milijardų dolerių dėl prarastų tiesioginių užsienio investicijų, dėl sumažėjusių vidaus investicijų apimčių, nes tam, kad pritrauktumėte investuotojus, reikia sukurti atitinkamą saugę e, investicinę aplinką. Per pastaruosius metus jį tikrai nebuvo stabili ir per pastarosius mėnesius įsiveržimai iš Afganistano teritorijos į Pakistaną, kurių metu žuvo kariškiai, taip pat neprisidėjo prie ekonominės aplinkos gerinimo, kalbant apie socialinių problemų sprendimą ir švietimą. Pradžioje minėjau, kad e, šalies provincijoms e, suteikiame daugiau finansinių išteklių, siekdami, kad e, provincijos užtikrintų ne tik teisę į mokslą, tačiau taip pat ir prisimtų atitinkamą atsakomybę už švietimo sistemos plėtojimą. Mes laipsniškai siekime pažangos šioje srityje, tačiau esame taip pat e, dėkingi ES už tai, kad e, taiko prekiams iš Pakistano lengvatinius muitus ir taip pat e, įtraukia Pakistaną į GSP plus programą, tai padės mums kovoti su teroristais. Aš siūlau dabar steigti žodį Čiausiu Tenikui, kuris yra EC frakcijos koordinatorius, o po to dar keli kolegos paprašė žodžio, ponas Sajant, Milan Mon, ponas Šolts, ir ponas Hakė. Ar jūs taip pat prašyti žodžio? Pradėkime nuo Tenako. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš čia sėdžiu, ponė ministrė, sveikinu jūs savo frakcijos vardu. ACR frakcija sudaro didžioji dalis Britų konservatorių. Mums labai rūpi dėl istorinio palikimo ES ryšiai su Pakistanu. Laikui bėgant aš stebėjau žmogaus teisų padėtį, e, pradedant nuo krikščionių teisų stikrinimo iki garbės nužudimų arba nužudimų dėl garbės bei e, tariamų skirų etninių grupių persekiojama ir tie konfliktai taip pat ir į Londoną persekioja tarp Balūkių ir Sindžių ir šių tautybių atstovų nemažai gyvena ir mano rinkimo apygardoje. Kokia yra padėtis su e, Amadirų musulmonų e, grupuotė, kur yra uždrausta Pakistane ir e, dvasinis vadovas gyvena tremtyje Ar galėtumėte paaiškinti, kodėl šitaiki musulmonų bendruomenė vis dar yra uždrausta e, Pakistane ir kodėl e, draudžiama praktikuoti jai savo tikėjimą e, Pietričio Azijoje, taip pat ir Bangladeše? Ar galėtumėte pakomentuoti tarp valstybinius santykius su Indija? su kaiminė po to, kai pastarąją savaitę Mumbai buvo nužudytas Pakistane gimęs teroristas, Ar galime kalbėti, nepaisant to, apie tarpusio santykių pagerėjimą tarp dėlio ir Islamabado ir tradiciškai jūsų šalies e, užsienio politika e, remiama gynyba. Šiuo metu esame nuogastavimų, kad pasitraukus iš e, pietų Afganistano NATO pajėgoms, Afganistanas iš Pakistano teritorijos vėl bus retalibanizuotas pasitraukus iš Afganistano ISAF pajėgoms. Ar galėtumėte tai pakomentuoti, e, pirmininkė? Ar dar būtų galima užduoti kelias klausimus papildomai? Gerai, tuomet ponas Sairis. Dėkoju, ponė ministrė. Man džiugu matyti jūs čia šią popietę Europos parlamente. Aš esu draugystė su Pakistanu grupės delegacijos vadovas. Noriu pasveikinti. E, jūs dėl to, kad taip punktualiai laikėtės visų sustikimų laiko šiandien. Noriu porą komentarų pateikti labai trumpų. Pirmiausia, kai dėl e, Indijoje suteikiamo palankiausio statuso. E, mes žinome, kad svarbu šių jūsų valstybių santykiai. Mes e, skatiname Pakistaną žengti šią linkmę ir džiaugiamės, kad pagaliau tas žingsnis buvo ženg, žengtas. Ir tai buvo klausimas ilgus metus. Ir Pakistanas iš Europos parlamento čia turėjo sulaukti ir sulaukė plačios paramos. Tala Jusafsai. E, čia yra tas atvejis, kuris sujaudino visą pasaulį, ne tik Pakistaną. Tai rodo, kad dėl bendrų vertybių visiems pavyko susiburti ir sureaguoti tą patirtį skaudžią, kurią patyrė mūsų minėta mergaitė. Ir ne buvo pakankamai suteikta svarbos šiai problemai, bet ji galėjo atvykti Junktinę karalystę ir iš tikrųjų tai yra labai teisingas žingsnis ir mes jai Junktinė karalystė suteiksime reikimą paramą. Dar vienas dalykas. Vyks rinkimai. Jūsų šalyje žinote, kad ES iš pradžių ketino dalyvauti stebėtojų misijose. O dabar, ar žinote jau, kokios rinkimų stebėjimo misijos atvyks į Pakistaną? Ir mes tikimės galimybės veikti tokiomis sąlygomis stebėtume rinkimus, kaip esame įpratę. Dabar, kai dėl mūsų piliečių patirties esu Europos Sąjungoje, e, dabar sakoma, kad auga tendencija, kai žmonės grobiami, e, įkalinami savavališkai ir kartais net žudomi, bent jau jungtinėje karalystėje, tai žinodama. Mohamed Parvi E, ir, ir kiti jungtinės karalystės piliečiai nesulaukė jokio teismo, buvo tiesiog nužudyti. Malik e, Mohamed Ahmad buvo su, pagroptas, paskui gražintas jungtinė karalystė, paskui jis nuvyko į Pakistaną ir jis norėjo, kad jo skriaudėjai būtų patraukėti teisminę atsakomybę, ten buvo nužudytas. Norėčiau paminėti dar vieną atvejį, kuris yra susijęs jungtinė karalystė. Šešių metų mergaitė Atija Andžiam Wilkinson. Ji e, dabar yra žmogus, kuris dalyvauja teisme Jungtinėje karalystėje. Ji buvo išvežta e, iš Jungtinės karalystės prieš ketverius metus. Ji dingo, ne, mes neturime jokios informacijos apie tai, kur ji yra. Mes norėtume sužinoti, ar ji gyva, kaip jai sekasi ir norėtume, kad jinai galėtų grįžti į savo šalį Jungtinę karalystę. E, Ir norėčiau, kad jeigu įmanoma būtų, būtų gauti papildomos, papildomos informacijos apie tai. Norėčiau, kad jūs patikintumėte mus, kad darysite viską, kas yra jūsų galės, galioje, kad būtų surasti tie jungtinių karalystės piliečiai, kurie yra dingę. Pirmininkė, dėkoju. Jūs kalbate labai svarbius klausimus. Ir jūs, kolegos, kalbate per nelik ilgai. Ir norėčiau jūs kviesti kalbėti žymiai trumpiau, kai teikite klausimus ministrai. Ar galėtumėte atsakyti? E, dar vieną papildomą klausimą, ponas Mylan Mun. Dėkoju. <coughs> Klausiu ispaniškai. Paliksim laiką užsidėti ausines. Ačiū, kad atvykote. Pirmadienį e, pradėti dirbti nėra taip paprasta, nes tie, kas atvyksta iš periferinių regionų, paprastai turi problemų atvykti laiku. Tačiau štai ir aš, ir ponas Salafranka esame čia ir galime jūsų išklausyti šiandien. Dėkoju, kad atvykote. Po prezidento Obamos perinkimo norėčiau paklausti, kokie santykiai klostosi tarp jungtinių valstybių ir Pakistano. Pastaruoju metu tie santykiai buvo pakankamai audringi, jautėsi įtampa. Tai buvo tie santykiai, kuriuos bent jau galėtume mažų mažiausiai vadinti komplikuotais. Pavyzdžiui, per Pakistaną buvo aprūpinama kariuomenė Pakistan, e, Afganistane ir norėčiau paklausti, ar sulaukėte, e, kaip reaguojate į prezidento perinkimą, ar jo nauji galiojimai padės e, normalizuoti santykius su valstybėmis ir su NATO. Dėkoju. Na, pirmadienio popietė be abejo Visiuose parlamentuose, ne tik Europos parlamente, yra sunkus metas, sunku visiems atvykti laiku ir pradėti kartu dirbti. Pradėsiu nuo paskutinio e, klausimo. Per pastaruosius keletą metų mes iš tikrųjų su jungtinėmis valstybėmis turime pakankamai temtų santykius. Bet aš manau, kad tai daugiau buvo nesusipratimas negu kas nors daugiau, nes da, ankstesni nesutarimai dabar tapo sutarimais. Ir manyčiau, kad svarbiausias tikslas yra tas, kad yra siekiama, kad Afganistane pagaliau įsivyrautų klėstėjimas, taika ir, ir, ir ramybė. Ir be abejo, Pakistanas darys viską, kad ta ramybė ir taika įsivyrautų, kovoti su terorizmu, yra būtina, nes nuo to kenčia mūsų žmonės, mūsų ekonomika, mūsų šalis, gal nedaugiau negu kitos šalis. Tad mes turime būti pirmieji, kurie darys viską, kas įmanoma, kovojant su bet kokia teroristų grupė, kuri, su grupė, kuri e, remiasi smurtu ir bando taip rodyti savo galę. Jūs klausite apie mūsų lūkesčius siemus su Baracku Obama. Per pasarusius šešis mėnesius Pakistanas ir JAV sugebėjo santykius atkurti. Dabar jie yra visiškai normalūs. Ir dabar abi dvi šalis dirba abipusio pasitikėjimo pagrindu ir stengsis dirbti kartu. Mes turime tam tikrą e, bendrą tikslą, vieni regione, kiti kaiminystėje. Tas tikslas yra tas pats, tad susitarti dėl bendro darbo nebus sunku. Yra tikimasi, yra, yra bandoma užtikrinti, kad Afganistane neliktų saugumo vakumo. Ir čia mes savo lūkesčius jėme su NATO ir jungtinėmis valstybėmis, labiau negu su bet kuria kita valstybė. Tačiau atkuriant mūsų santykius su NATO, e, turime pasakyti, kad mums padeda tai, kad turime bendrą tikslą nes mūsų šaliai tas tolesnis bendradarbiavimas yra svarbus. Ponas Karim kalbėjo apie santykius su Indija. Norėčiau pasakyti štai ką. Pakistane yra rodoma valia e, dirbti toliau ir palaikyti geresnius santykius su ta šalimi. Ir mes dabar ne, nesijaučiame saistomi kažkokių praeities įvykių ar dalykų. Mes galime dirbti visiškai normaliai savo kaimynais. Nepaisant jūsų šiandien paturiamų iššūkių, jūs irgi esame pavyzdys, kaip atskiri regionai gali dirbti kartu, nepaisant e, galimų nesutarimų. Mes e, manome, kad galime džiaugtis tuo, kad pavyko santykius su Indija normalizuoti. Jūs komentavote Malala atvejį ir dabar manau, kad situacija šių klausimų bus išspręsta. Jūs kalbėjote taip pat rinkimus ir stebėtojų misijas. Tai yra rinkimų komisijos labiau kompetencijos sritis. Būtent ši komisija duoda leidimus atvykti e, stebėtojams rinkimus ir manau, kad ES taip pat tokio kvietimo atvykti stebėtojams sulauks. Atamandžių atveju jūs taip pat minėjote, padarysiu iš tikrųjų viską, kad šio atveju visos detalės būtų atskleistos ir kad būtų išsiaiškinta. Dabar kolegai Čarzui Tanukui norėčiau pasakyti štai ką. Aš iš jūsų štai sužinojau, kad musulmonų, musulmonai, kaip tikėjimas, musulmonų tikėjimas yra draudžiamas Afganis, Pakistane, atsiprašau, ir kad E, kažkuri jų bendruomenė gyvena tremtyje, bet tai yra dėja netiesa. Norėčiau pasakyti, kad e, ne, jie negali būti išvaryti iš Pakistano. Tai nėra tikslu. Jūs kalbėjote apie žmogaus teisės, apie etninius kai kurios dalykus, apie žudimus. Aš turiu pasakyti, kad e, e, iššūkiai sunkus E, mes turime pripažinti, kad aspektų yra visokiausių. Ir pirmiausia, tenka tos iššūkius pripažinti. Per pastarosius keletą metų e, buvo siekiama šalyje tos iššūkius kuo sėkmingiau spręsti. Ir galėčiau pateikti pavyzdžių, kokie teisės aktai buvo priimti, kad galėtume suteikti geresnę apsaugą moterims e, tiek ekonominių požiūrių, tiek socialinių požiūrių ir panašiai. Tai iš tikrųjų pakeitė mūsų šalies visuomenę ji tampa pamažu panaši į jūsų šalių visuomenės. Bet mums dar reikia laiko, mes turime sulaukti padrasinimo, kad galėtume dirbti toliau. Jūs taip pat kalbėjote apie oficialius kaltinimus. Tai yra ta informacija, kuri, man atrodo, yra šiek tiek pasenusi. Jūs turbūt turėjote omenyje pono Molin deklaracijas pareikštas prieš maždaug pusantrų metų. E, mes žinome, kad yra pasisakoma už bendradarbiavimą su Pakistanu ir e, neseniai štai buvo pripažinta tinkama organizacija esanti teroristinė. Junktinės valstijos tai padarė. Mes bendradarbiaujame su Junktinėmis valstijomis ir stengiamės kovoti su terorizmu. Mes negalime komentuoti jūsų minėto terorizmo veiksmų, nes jis nėra pakistanietis. Mums yra būtina e, sužinoti, mums, jeigu mes sulauktume daugiau informacijos apie tai, kad tas teroristas veikia mūsų šalies vardu, mes turėtume reaguoti ir jeigu tos informacijos gausime, reaguosime be abejo. E, tame regione, kuris minti iš tikrųjų, realybė yra tokia, su kuria dar reikia padirbėti. Aš nuolatos kartoju ir dar kartą norėčiau pasakyti, jog Pakistanas e, mano, kad negali būti laikoma Pakistanui draugiška struktūra, bet kokia struktūra, kuri naudoja smurtą ir savo tikslų siekia smurto keliu. E, mes turime dirbti taip, kad galėtume vieni kitiems pagelbėti šiuo klausimu. Kai dėl komentaro dėl užsienio reikalų ministrų ir moterų. Mes juk žinome, kad ES užsienio reikalams taip pat vadovauja moteris, Keti Ešton, mes iš tikrųjų labai džiaugiamės e, tuo, nes jį puikiai tvarkosi su jai patikėtas rytimi. Na, o socialiniai ir ekonominiai iššūkiai apie juos mes jau šiek tiek kalbėjome. Dėkoju, ponė ministrė. Aš, kaip matote, sulaukiu į visokiausių pageidavimų pasisakyti ir klausti, bet jau yra be 104 ir turėsime pradėti balsuoti. Tad aš taip ribosiu laiką visiems ir klausantiems ir atsakantiems. Dabar teks man tą daryti. Štai jūs išgirsite pavardės, kas klaus. Ir kolegos, tikrai man būtų puiku, kad galėtumėte per minutę suformuluoti savo klausimus, kad dar liktų laiko atsakymus. Dėkui. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. A, ponė ministrė pirmininkė, man džiugu jūs čia matyti ir galite pasikeisti nuomonėmis. Uh, Man e, norėčiau paklausti apie jūsų santykius su Irano Islamo Respublika ir kaip jūs čia matote politinį kontekstą ir iššūkius. Mes manome, kad ten tie iššūkiai yra iš tikrųjų labai sudėtingi. Dabar žodžio laisvė, tai mano antras klausimas, ir galimybė prieiti prie informacijos internete. Mes gyvename globaliame pasaulyje. E, yra tik Pakistane, vien Pakistane daugybė tinklalapių, e, bet internetas kai būna prižiūrimas vienoje šalyje, tai turi prisa, įtakos ir kitoms šalims. Ar Pakistane interneto kai kurie tinklalapiai blokuojami, jeigu taip, tai kodėl, jeigu ne, tai kodėl. Ir ar būtų galima tarptautiniai telekomunikacijų bendruomeniai, kuris susitiks Dubajoje, pateikti kažkokių e, rekomendacijų. Ar jūs turite kokiu nors e, klausimu ar pasavų susijusiu interneto valdyseną? Ačiū. Stuan. The... Panas Hols, tikiuosi, dabar paseks gerų pavyzdžių ir taip pat trumpai išduos savo klausimą. Ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti ministrai už jos mintis, nekalbėsiu apie smulkmenas, aš susitelksiu ties klausimu. Pirmiausiai noriu Noriu paklausti, kokia jūsų šalies pozicija dėl to, kad buvo pripažintas palestiniečiams e, stebėtojų statusas jungtinėse tautose ir kaip vertinate generalinio sekretos vankimūno iniciatyvą ar artimuosius rytus paskelbti masinio nakinimo ginklo, zona be masinio nakinimo ginklo. Taip pat e, mes e, vertiname bendradarbiavimą tarp Vokietijos ginklų gamintojų Hecker ir Koch ir Pakistano ginkluotojų pajėgų, nes tas gamintojas Vokietijos gamina šaunamosius ginklus, nes turime konkrečios informacijos, kad dviejų tipų šie šaunamieji ginklai, kurie pagal licenciją gaminami Pakistane, yra parduodami į artimuosius rytus. Būtų įdomu išgirsti jūsų vertinimą. Ir taip pat noriu paklausti, kokia dabartinės Pakistano vyriausybės pozicija dėl Kašmyro konflikto. Ponas Atkins. Imran Khanas teigia, kad Pakistanas viena iš korumpuočiaus pasaulio valstybė, ar tai tiesa ir kokiu veiksmu įmatės, kad taip nebūtų. Pirmas klausimas, antras klausimas, ar bus pakeistas įstatymas dėl e, šventvagystės tam, kad būtų apsaugotas ne musulmonų teisės jūsų demokratinėje šalyje. Ačiū ponai posiltai žodis, ačiū ponė pirmininkė, ponė ministrė, turiu du klasikinius klausimus susijusius su užsienio politiką. Kolegė Sakė minėjo Pakistano geopolitinę svarbą. Noriu paklausti apie jūsų santykius su Persų įlankos šalimis, kuriuose gyvena daug išeivių iš Pakistano ir kurios šiuo metu patiria nemažai problemų. Taip pat e, kalbant apie Vidurio Aziją, ypač Tadžikistaną ir Kirgistaną, ar uh, nestabilumas tose šalise juntamas e, taip pat ir Pakistane, kadangi tai yra svarbios kaiminės valstybės. Ačiū. Ministrai žodis atsakyti. Ačiū. Išgirdau įdomų, įdomių klausimų. Pirmiausiai noriu paminėti, kad e, Pasikeitimas nuomonėmis šiais klausimais suteikia galimybę įsiaiškinti kai kurios nesusipratimus ir pakalbėti apie naujausias tendencijas. Pone Posiltai, jūs klausėte apie mūsų sąsajas su Vidurio Azija ir mes palaikome strateginius ryšius su Daugelio valstybių, taip pat ypač su Persų įlankos šalimis, su Persų įlankos bendrabiavimo taryba, taip pat ir su kitomis artimų rytų šalimis, kuriuose šiuo metu vyksta pokyčiai, mes e, laikomės šalių teritorinio vientisumo ir nepriklausomybės principo. Jei pokyčiai vyksta kokioje nors šalyje iš vidaus, Pakistanas e, jos remia, pavyzdžiui, Tunise arba Egipte šiuo metu su Egiptu palaikome daug daugiau, daug gaudesnius santykius, nei tuo metu, kuomet Egiptas buvo diktatūros valdomas, ta, minėjote Kirgistaną ir Tadžikistaną. Mes manome, kad nestabilumas bet, kokia, bet kuriame pasaulio regione greitai išplinta už to regiono sienų. Esame suinteresuoti su Vidurio Azijos Respublikomis palaikyti glaudžius tarpusavio santykius ir norime, kad tos šalis būtų stabilios. Taip pat norime pasinaudoti Afganistanu kaip e, tranzitinė šalimi, kad galėtume prekiauti su kitomis jūsų minėtomis valstybėmis. Penktadienį Islamabadė svarstėme galimybę tranzito sutartį su Afganistanu e, išplėsti taip pat ir Kirgistaną ir Tadžikistaną. Ir kai Afganistanas taps tranzito šalimi, tai e, sudarys atitinkamas ekonominės galimybės naujas ir e, prisidės prie stabilumo stiprinimo, mes norime steigti Afganistanui tokią galimybę. Ponas Atkinsas kalbėjo apie Imraną Haną, kuris mini Pakistaną tarp korimpočiausių pasaulio šalių. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad parlamente šiuo metu svarstomi istorinės svarbos teisės aktai siekiant užtikrinti atskaitomybę ir kontroliuoti korupciją. Tačiau noriu Jums pranešti, kad 3,5 metų per pirmą kartą Pakistano istoriją audito komitetas parlamento buvo vadovaujamas opozicijos lyderio Taigi puikiai galite įsivaizduoti, kad jeigu vyriausybės nariai patys būtų korumpuoti, tai jie opozicijos lyderių nepatikėtų šio audito komiteto vadovo posto. Kaip Pakistanas patiria daug problemų dėl korupcijos, kaip, kaip ir kitos šalis, kuriuose korupcija netgi yra institu, institualizuota. Ir e, kalbėjote apie šventvagystės įstatymą. Pirmiausia, noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad galbūt neturiu tikslių skaičių, tačiau e, yra svarstami 253 e, bylos dėl šventvagystės. Tik devynios iš jų Tik devyniose iš jų buvo teisiami ne musulmonų atstovai ir vertinti tą įstatymą kaip diskriminuojantį kitų religijų atžvilgių būtų neteisinga. Dažnai lankydamėsi užsienyje, kitų šalių sostinėse mes girdime keliamų klausimų apie socialinių žmogaus teisų pažeidimus Pakistane. Aš noriu paklausti, kokie šaltiniai daugiausiai kelia tos klausimus, ar Daily Telegraph, ar New York Times, ar Washington Post, ar ta informacija yra gaunama iš laisvos Pakistano žiniasklaidos, iš laisvos Pakistano pilietinės visuomenės. Tai yra skausmai susiję su tikrai demokratiška ir laisva e, visuomenės raida Kalbant apie šventvagystės įstatymą, noriu Jums priminti e, neseną rimšą Musi bylą. E, ten e, kalbama apie bylą, e, kurioje dalyvavo tiek e, atsakovai ir iškovai buvo krikščionių ir musulmonų atstovai. Šiuo metu priimtas teismo nuosprendis buvo toks, kad būtent musulmonas buvo patalpintas, pasodintas už grotų, o krikščionis išteisintas šią bylę. Taigi mes Pripažįstame tas problemas ir iššūkius, stengiamės veiksmingai e, tas problemas spręsti, jų neneigiame ir mes labai vertiname jūsų susirūpinimą tomis problemomis, tačiau tikrai dedame visas pastangas, kad jos būtų sprendžiamos dėl Palestinai suteikto stebėtojo statuso jungtinėse tautose. Įdėmiai stebime vykstančius procesus. E, taip pat buvo klausimas dėl uh, Pagal licenciją gaminamų šaunamųjų ginklų, kurie parduodami Artimuosios rytuose, mes esame tarptų šalių, kurios visiškai nedalyvauja Artimųjų rytų konflikte. Ir po to buvo užduos klausimas dėl Kašmyro konflikto. Vienas labai svarbus klausimas ir kol nebus įspręstas e, klausimas ir konfliktas tarp e, Indijos ir Pakistano dėl Džamų ir Kašmyro valstijos. Tai e, nebus normalizuoti tarpusio santykiai tarp Indijos ir Pakistano, kurie yra temti per pastarosius 60 metų, kaip mes galime spręsti šią problemą, ar e, demonstruodami didesnį priešiškumą, pasitelkę karinius veiksmus e, arba karus. Pakistanas mano, kad ši problema taip negali būti įspręsta. Pakistanas mano, kad tą problemą galima įspręsti tik pasitelkus dialogą tačiau e, dialoge turi dalyvauti taip pat ir Kašmyro atstovai tam, kad galėtų pareikšti savo nuomonę arba prisidėti prie šio dialogo vystimo. Todėl mes manome, kad galime spre, pradėti spręsti tarpusio problemas nuo mažiau skausmingų klausimų. Ir e, kai kuriuos iš jų mes jau esame išsprendę arba beveik išsprendė. Ir pirmasis klausimas užduotas dėl uh, e, tarpusio santykių su Iranu, kuris yra laikomas uh, pakankamai sėtinga valstybė, geopolitinė prasme. Mūsų vyriausybė labai didžiuojasi, galėdama gerinti santykius su visomis kaiminėmis. Uh, Mes turime gerinti savo santykius ne tik su Indija, tačiau taip pat ir su Iranu, nes e, abi šalis turi pakankamai ilgą bendrą sieną. Todėl stengiamės pagerinti tarpusavio santykius ir ryšius, tai yra labai svarbu visam regionui, siekiant užtikrinti jame stabilumą. Kalbant apie Irano brandolinę programą, manome, kad kiekviena šalis turi teisę plėtoti e, taikę brandolinę energetiką ir mes visuomet raginame Iraną laikytis prisimtų tarptautinių įsipareigojimų. Jūs kalbėjote apie žodžio laisvę ir cenzūrą. Tikrai, jeigu atvyktumėte į Pakistaną, susipažintumėte su mūsų spauda, tai e, sutiktumėte, kad e, ta spauda yra daug laisvesnė nei bet kur kitur pasaulyje. Kalbant apie incidentą susijusi su YouTube, kurį minėjote, tai buvo reakcija į saugumo problemas ir grėsmės, kurios kylo arba galimai galėjo kilti Pakistane, kaip ir kitas šalis, mes paraginome ir paprašėme YouTube įmonės e, užblokuoti prieigą prie to tinklapio, nes e, mūsų manimų tokie tinklapiai gali sukelti, padaryti daugiau žalos, nei atnešti naudos. Pirmininkė, ačiū ministrė už jūsų dalyvavimą šiame pasikeitime nuomonėmis su kolegomis parlamento nariais. Manau, kad diskusija buvo labai įdomi. Noriu labai e, atsiprašyti už dabartinį Briuselio orą. Tikiuosi, kad jis greitai laiku pasteisys. Tačiau dar kartą dėkoju, kad atvykote. Thank you so much. So, colleagues, good afternoon. Let's start with the vote because we... Dėkoju visiems kolegos už dalyvavimą posėdėje. Susėskite, turėsime daug balsavimų. Noriu pasakyti, kad paskui dar bus diskusijos dėl situacijos Egipte. Bernardino Leonde taip pat atvyks į mūsų posėdis ir atsakingas už Viduržėmio jūros pietų regioną. Turėtume pradėti balsuoti ir balsuosime du kartus dėl vieno klausimo. Neklauskite, kokios priežastys mus verčia tai daryti, bet mūsų teisinė tarnyba sakė būtent taip elgtis. Taigi įmonių socialinė atsakomybė, visuomenės interesų gynimas ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis. Gerbiami kolegos, sako pirmininkas, susėskime ir pradėkime balsuoti. Pasiruoškite balsavimo korteles. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atsiprašau. Prie pirmo pakeitimo buvo žodinis pakeitimas, sako pirmininkas. Kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už? Atkrenta. Tada dėl trečio balsuosime, kas už prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis žodinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis atkrenta. Kompromisas numeris vienas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis už. Prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas numeris du. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Dabar trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šodinis pakeitimas numeris 3, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Žodinis pakeitimas 4, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar septintasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis už, prieš susilaikė patvirtinta. 32 pagrindimas už, prieš susilaikė atmesta. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 36 pakeitimas už, prieš, susilaikė pat... atmesta. 37 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 10 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar 30, 41 pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 42 už, prieš susilaikė patvirtinta, 43 už, prieš susilaikė. Turėtume pasitikrinti dėl 43 pakeitimo. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. Keturiasdešimt ketvirtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturiasdešimt penktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturiasdešimt šeštas už, prieš. Dėl šito taip pat turime pasitikrinti dėl 46-ojo. Balsuojame elektroniniu būdu. Atmesta. Atmesta. 20 kolegos balsavo prieš, 19 už. Dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl nuomonės projekto. Trūksta dar vieno kolegos balso. Jis regis nebalsuos. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 41 kolega balsavo už, vienas prieš. Pone Dati. Quand j'ai euh, voté, j'ai. Pone pirmininkė, aš balsavau teigiamai, bet kažkodėl pasirodė informacijoje, kad aš susilaikiau, tad norėčiau sužinoti, kokie tie nesklandumai vyksta su mašina. Dėkui, pasižymėjome, sako pirmininkas. So, colleague, Dabar kolegos turime balsuoti iš naujo dėl šios nuomonės. Ir pradedame. Pakeitimas numeris vienas. Kolega Mauro. ponė pirmininkė, kadangi iš naujo reikia balsuoti, jeigu visos frakcijos sutinka dėl to, kad e, lieka tas pats balsavimas sąrašas, galbūt galima atlikti tik galutinį balsavimą, nes atrodo, kad mes lygiai taip pat balsuosime dėl tų pačių pakeitimų. Pirmininkas. Turime tą patį balsavimo sąrašą. Na taip, galime sustarti ir elgtis kaip jūs siūlote, bet kai kurios frakcijos galbūt prieš. Prašau, žalėjai, pasakyti. Vienas dalykas tik tai. Pone Pratner. E, penktą žodinį pakeitimą turėjome. Pirmą kartą visur mes dėl to nebalsavome ir aš manau, kad bent na antro balsavimo raundo metu turėtume tai padaryti. 40 atkrenta, o paskui yra penktasis žodinis pakeitimas, kuris turėtų atkristi, nebent būtų priimtas 29 pakeitimas. Gal sekretoriatas čia galėtų mums labiau išaiškinti, kas ir kaip. Jeigu dešimtasis kompromisas būtų priimtas, jis tik tada atkrenta. Tokį patarimą mums teikia sekretoriatas. Taigi, jeigu priimtas dešimtasis kompromisas, tai tuomet reiktų šitą dalį įtraukti į kitą tekstą, į kitoje vietoje. Ir čia gal tampa priedų šitas tekstas. Kitaip tariant, mes debalsuodami dėl penkto žodžių pakeitimo, ko gero suklydome, ar ne, jūs tą bandote mums pasakyti. Gal jūs net ir teisi? Na taip, sako, kad tekstas pakankamai komplikuotas, gal sekretoriatas mums čia galėtų paaiškinti, kas ir kaip. Pirmininkas, gerbiami kolegos, jeigu jūs neprieštaraujate, aš siūlyčiau balsuoti dėl penktojo tik tai žodinio pakeitimo iš pradžių, o paskui laikytis frakcijos pageidavimo ir antrą kartą nebebalsuoti, nes e, tas pats balsavimo sąrašas ir balsavimo statusas turėtų būti toks pat. Kas už penktąjį žodinį pakeitimą? Dar tiesa, pranešėjus suteiksiu žodį. E, aš prieš šį pakeitimą, kadangi jis turi būti įtrauktas į kompromisą, tačiau penktadienį popietę tai tik tai turi būti padaryta. Ir negaliu tam pritarti, aš nepritariu tam e, siūlymui numatyti tai kaip priedą. E, Taigi, jeigu jūs nepritarite, negalime komitete balsuoti dėl šio pakeitimo. Turime, ko gero, pradėti balsuoti dėl kito klausimo. Na, atsiprašau, komitininkas, bet dėl to kol kas negalėsim balsuoti. Ar su kito frakcijom galim tai suderinti? Mes nebalsuosime antrą kartą, o laikysime, kad rezultatas yra toks pat, kaip balsuojant pirmą kartą dėl tų pačių straipsnių. Ir galime perėti prie Mario Mauro klausimo, rezoliucijos siūlymo ir dėl partnerystės sustarimo tarp ES ir Irako. Gerbiami kolegos, pradėkime 56 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 57 už, prieš, susilaikė, patvirtina. 58 už, prieš, susilaikė, atmesta patvirtinta. 59 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 60 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 64 kas už, prieš, susilaiko, atmesta Manau, kad reikėtų pasitikrinti elektroniniu būdu dėl 64. Balsuoti baigiame. Atmesta, atsiprašau socialistų frakcijos balsavimo pozicija nebuvo. Akivaizdai 65-asis identiškas su 74 už prieš susilaiko atmestą. Antras kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 69-asis kas už prieš susilaiko pritarta. 70-asis už prieš susilaiko pritarta. 71-asis už prieš susilaiko pritarta, 72 už, prieš susilaiko atmestas, 63 už, prieš susilaiko pritarta, 75 identiškas su 80 už, prieš susilaiko atmestas, 76 už, prieš susilaiko atmestas. 77-29 identiški už prieš susilaiko. Atmestas 78 už prieš susilaiko. Atmesta trečiasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 83 už prieš susilaiko. Atmestas ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 90. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 91. Už, prieš, susilaiko. Atmesta. 92. Už, prieš, susilaiko. Atmesta. 93 už prieš susilaiko. Atmesta penktas kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 99 už, prieš, susilaiko atmesta, šimtasis už, pirmininkas atsiprašo, šimtas pirmasis pono Kacino už, prieš, susilaiko pasitikrinkime dėl šimtas pirmojo. Balsuoti baigiame. Atmesta dviejų balsų persvara. 102, kas už, prieš susilaiko atmesta, 103 už, prieš susilaiko atmesta, 104 už, prieš susilaiko atmesta, 105 už, prieš susilaiko atmestas, 106 už prieš susilaiko atmestas, 107 už prieš susilaiko pritarta, 108 už prieš susilaiko pritarta, 110 už prieš susilaiko atmestas, 111 už prieš susilaiko atmestas. 112 ir 13, kas už, prieš susilaiko atmestas, 114 už, prieš susilaiko atmesta, 115 su pirmu žodiniu pakeitimu. Pone Kopa parašo žodžio jį pristatyti. Ačiū, aš siūlau žodinę pataisą, kuris skambėtų taip. Pripažįsta Irako valdžios testinės pastangas siekiant užtikrinti deramas stovyklų Ašraf ir Hurie gyventojų gyvenimo sąlygas e, pagal atitinkamus partnerystės ir bendrabiavimo starties straipsnius tarp ES ir Irako e, valdžia raginama e, kam Hurie stovyklos gyventojus tinkamomis sąlygomis grįžinti į tėvynę arba kitaip išspręsti problemas, tam, kad šis klausimas stovyklos Irako teritorija būtų išspręstas. Ačiū ponė Kopai, ponai Mauro suteikiamas. Žodis. Deja, aš turėčiau pasipriešinti, sako ponas Maro, šiam žodiniam pakeitimui, nes e, pasiūlyme, kurį pateikiau dėl žodinio pakeitimo, jau yra numatyta galimybė surasti subalansuotą sprendimą atsižvelgiant į visus pakeitimus, kurie yra susiję su kampaša. Todėl norėčiau visų paprašyti atsakingai žiūrėti į šią teksto dalį, nes antraip labai komplikuosime tolesnį balsavimą. Yes jūs pasisakote prieš šią žodinę pataisą. Taip mes prieštaravome šią pataisą, kurią teikia socialistų frakcija. Pane Kopai žodis. Mes prieštaravome LP teikiamai žodiniai pataisai. Taigi mes nebalsuosime dėl žodinių pataisų, balsuosime dėl 115 pakeitimo be žodinių pataisų, kas už prieš susilaiko pritarta. 115 pakeitimo originaliai redakcijai be pataisų. 116 už prieš susilaiko atmestas, 117 už prieš susilaiko pritarta, 118 už prieš susilaiko pritarta, 119 už prieš susilaiko atmesta. Dėl 119 tikrinamės elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta dviejų balsų persvara. 120 kas už prieš susilaiko dėl šio pakeitimo taip pat turime rinkti elektroninį balsavimą. Balsuoti baigiame. Atmesta vieno balsų persvara. 122 kas už prieš susilaiko pritartas 123 kas už prieš susilaiko pritarta 64 už prieš susilaiko pritarta 125 už prieš susilaiko pritarta 126 už prieš susilaiko pritarta 127 už prieš susilaiko pritarta 128 už prieš susilaiko pritarta 129 už prieš susilaiko pritarta, 130 už prieš susilaiko pritarta, 131 už prieš susilaiko atmesta, 132 už prieš susilaiko pritarta, šeštasis kompromisas e, A konsultuojama dalyje, kas už prieš susilaiko pritarta, 18 pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta, 19 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta, 20 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta, 7 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 24 pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta, 25 už, prieš susilaiko atmesta. 26 už, prieš susilaiko atmestą, 27 už, prieš susilaiko atmestą, 8 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 30 už, prieš susilaiko atmestą. Devintasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 33 su žodinė pataisa numeris 2. Ponas Kasin ją pristatys. Ačiū pirmininkė. Noriu teikti kompromisinę žodinę pataisą, kuris skambėtų taip. Kadangi ES atskiras biuras galėtų padidinti e, ES atstovybės aktyvumą Erbil mieste e, ir atsižvelgiant į tai, kad e, daug yra šiame mieste įvairių įmonių atstovybių, e, mes Erbino mieste turėtume taip pat įsteigti savo išorinį biurą, tam, kad būtume labiau matomi. Ar kas nors prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui? Niekas balsuokime dėl 36 pakeitimo su antra žodinė pataisa, kas už prieš susilaiko neaiškus balsavimo rezultatas, todėl pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 33 pakeitimus pono Kacino žodinė pataisa. Balsuoti baigiame. 28 balsai prieš 17 už atmestą. 35 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta, dešimtasis kompromisinis pakeitimas, už, prieš, susilaiko pritarta. 41 pakeitimas, jeigu niekas neprieštarauja, nuo 41 iki 50 balsuokime už visus pakeitimus. Dėl kurio norite balsuoti atskirai? išskyrus 43, kas už šios pakeitimus, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar balsuojame dėl 43, kas už, prieš, susilaiko. Manau, kad pritarta, tačiau jeigu pageidautumėte, galime pasitikrinti elektroniškai. Taip pat pritarta 52 kas už, prieš susilaiko atmesta, 53 už, prieš susilaiko atmesta. Dabar turime balsuoti dėl 54, nes 30 pakeitimų nebuvo pritarta. 54 kas už, prieš susilaiko atmesta. 55 taip pat, kas už prieš susilaiko atmesta. Dabar įtraukos nuo pirmosios iki keturioliktosios. Ar prieštaraujate pasiūlymui balsuoti dėl visų kartu? Kas už prieš susilaiko pritarta visoms įtraukoms? Dabar galtinis balsavimas elektroniniu būdu dėl rezoliucijos projekto. Okay, please close the vote. Balsuoti baigiame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 Kolegos, turiu priminti, kad Tarptautinis žvalgybos komitetas pateikė užsienio reikalų komitetui nuomonę, kur sakoma, kad e, turime pateikti savo nuomonę ir dabar balsuosime dėl rekomendacijos galutinio projekto. Turime tai padaryti, balsuodami už ar prieš elektroniniu būdu. Ah, no. Again, we need to Repeat again, sorry, there was a tech... Pakartokim dar kartą, nes iškilo techninių problemų. Dar trys kolegos turėtų balsuoti. Dar du. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 47 kolegoms balsavus už, niekam nesusilaikius ir dviem kolegom balsavus prieš. Dėkoju, sako pirmininkas. Kitas klausimas - migrantų integracija, jos poveikis darbo rinkai, socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorės aspektai. E, Pranešės yra kolega Kristijan Danpreda. Pradėkime, nebedelstami. Pirmasis žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas yra iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 17 už prieš susilaikė patvirtinta. 18 už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl tokios projekto su pakeitimais. It was the last one. It's okay. No, no, the no, right, no. The, right, the, this one, the three men. Remember? Mm. So please close the vote. It's adopted by patvirtinta 46 kolegoms balsavus už, dviem susilaikius, ir, dviem, e, dviem balsavus prieš ir vienam susilaikius. Sveikiname pranešėją ir jam žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes balsavome dėl antro pakeitimo antros dalies. Nors reikėjo nebalsuoti dėl to, nes pirmasis žodinis pakeitimas buvo primtas. Taigi buvo atskirasis balsavimas, dėl antros dalies nereikėjo balsuoti, nes pirmasis žodinis pakeitimas buvo patvirtintas, kaip jau sakiau. C'est tout. Yeah, you're right, you're right, but it was also uh, rejected. Uh. Teisingai. Bet manau, kad antroji dalis ir buvo atmesta. Taip, nes antroji dalis turėjo atkristi, regis, taip? Pasižymėjom, dėkojom. So that was uh, the last uh, dossier for the... Čia buvo paskutinis klausimas šios popietės balsavimo sensui, o dabar eisime prie kitų dabar tvarkės klausimų, padėtis Egipte, bet mums reikia poros minučių pertraukos. Colleagues, I, I just learned that uh, Mr. Leon... Kolegos, ką tik sužinau, kad ponas Leon atvyks penktą valandą. Kitaip tariant, turim 15-20 minučių pertrauką. Kviečiu visus susirinkti 17 valandą.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 So, colleagues, we can uh, start. Mr. Leon is uh, with us. Gerbiami kolegos, kolega Leonė atvyko ir galime tęsti darbą. O dabar situacija Egipte. Tokia yra mūsų kita darbotvarkės tema. E, sveikinu pana Bernardino Leon. Jis yra specialusis atstovas mūsų komitetą atvykęs, jis atsakingas už viduržemiriaus pietų regioną. E, prezidentas Morsi lapučio 20 7 dieną patarė pareiškimą, kuris netitinka demokratinių principų, teisės viršenybės principų. Ir ponas Morsi e, turėtų absoliučią neliečiamybę, kaip ir visi jo dekretai, kurie būtų priimami vienvaldiškai. Tokie regis įvykiai įvykę yra ir siekiama yra apsaugoti e, parlamentą nuo paleidimo ir parlamento aukštesniai rūmai ir žemesniai rūmai siekia tokios apsaugos, konstitucinis teismas šią temą primė sprendimą. Dabar demokratiniam procesui yra atėjęs kritinis momentas Egipte. Dabar bus rengiama naujas konstitucijos projektas, E, jis bus pristatytas gruodžio 15 dieną ir 13 metais jų pradžioje įvyks tai rinkimai. E, ši konstitucija buvo pateikta maždaug savaitėje likus prieš darbo grupės susitikimą tarp ES ir Egipto atstovų. Demokratinės reformos Egipte yra labai svarbus dalykas. Žmogaus teisų apsauga šiame kontekste taip pat yra labai svarbu. ES ilgą laiką žadėjo ir teikė Egiptui finansinę pagalbą, buvo siekiama padėti šaliai atsigauti po Mubarako režimo ir priartinti ją prie ES. Savo nuomonių pasikeitime su jumis norėtume šiandien aptarti politinius ir finansinius svertus, kuriais galėtų naudotis ES siekdama priversti Egiptą laikytis um, demokratinių principų, teisės viršenybės principų ir kad būtų paskatęs Egiptas e, bendradarbiauti su visomis valstybės institucijomis ir opozicija. Tai bus labai svarbus testas e, kaiminystės politikai. Kokį poveikį e, turės tas principas daugiau privalumų už daugiau pastangų. Kaip, kokį poveikį tai turės santykiams su Egiptu. Mes turėtume labai aiškiai formuluoti, kaip ta partnerystė turėtų vystytis. Ji turėtų paremta žmogaus teisų apsauga, pagrindinių vertybių apsauga, tolerantiškos visuomenės kūrimų ir teisės viršenybė. Pone Leon, jums pirmiausia suteiksiu žodį, kad galėtumėt pateikti savo pastabas ir išdėstyti savo argumentus, o paskui suteiksime galimybę kolegoms klausti. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labadiena. Džiugu vėl būti parlamente. Šiandien mes diskutuosime apie Egiptą. Na, suprantu, kad regionų, regionų tai yra prioritetinis klausimas. Per pastarosius per dvi savaitės matėme, kaip gilėja politinis susiskaldimas tarp tų trijų e, elementų politinio trikampio. Prezidento institucijos, e, musulmonų brolių ir teisingumo partijos, e, kai kurių liberalų ir opozicijos partijų. Ir trečioji jėga yra dauguma opozicijos partijų. Ir liberalios jėgos. Kaip žinia, tas susiskaldimas gilėja, jis padidėjo ypač po to, kai lapkričio mėnesį prezidentas paskelbė savo pareiškimą. Tai ir be abejo taryba turi būti apsaugota, kadangi konstitucinis teismas priims savo sprendimą. Svarbu, kad nebūtų priimami antikonstituciniai sprendimai. Dabar dėl konstitucijos projektų jis buvo priimtas, labai prieštaringai, kaip jūs visi žinote, penktadienį, lapkričio 13 dieną, konstitucija buvo patvirtinta ir penktadienį į manifestaciją susirinko penktadienį, šeštadienį kitos politinės jėgos. E, vyko protesto demonstracijos ir jaučiama įtampa ir vakar ir šiandien, kaire ir kitose Egipto miestuose, jų gatvėse. Didelė įtampa, smurto protrukių nėra, bet įtampa yra didžiulė. Visi Žinote, kad gruodžio 15 vyks taip pat svarbus kitų įvykiai. Aukščiausiasis konstitucinis teismas turėjo pasakyti vakar dėl, dėl parlamento. E, ir tuomet islamistai apsuko, apsupo parlamentą, nepaisant to, kad dalyvavo e, islamo brolių partijos daug atstovų ir nepaisant to sprendimų nebuvo priimta ir buvo nuspręsta pradėti streiką. Teismas priėmė tokį sprendimą. Ir ko gero dabar reikės laukti referendumo rezultato. Šešt, tą sekmadienį vėlai. E, profesinė sąjunga suojantį teisėjams pateikė savo atsisakymą siekti kompromiso ir patvirtinam savo sprendimą link referendumo rezultato neperžiūrėti. Tie primti sprendimai be abejo yra teisminė prasme nesaistantis. Ta pačia diena Laisvės ir Teisingumo partija kreipėsi į Konstitucinį teismą ir pabandė tuo būdu kištis į politinius reikalus. E, šalies gelbimo frontas rėmėsi tuo, kad konstitucija, turi, kuri buvo priimta, yra neteisėta Daugelis žymių politikų padarė pareiškimus, sakydami, kad konstitucijos projektas buvo pateiktas ypač greitai, žmonės neturėjo laiko susipažinti ir diskutuoti dėl šio dokumento turinio. Daug politinių partijų išreiškia būtent tokį požiūrį. Rytoj vyks demonstracijos ir toliau kaire priešis prezidentų rūmus. Pareiškimą pasirašė 18 politinių partijų ir grupių, įskaitant ir konstitucinę partiją, socialdemokratų e, partiją. E, taip pat pasirašė visai dėl pilietinių organizacijų šį dokumentą. Opozicija tiesiog boikotuoja referendumą? Ar siūlo tiesiog nebalsuoti? Norėčiau pasakyti, kad laimiai ne visos opozicijos jėgos vyriausybės, vyriausybė laikosi iš būtent šios pozicijos. Yra ir tokių balsų, kurie siūlo konkrečius sprendimus, tiestis tiltus, mėgsti bendravimą. Ponas Adatas, pavyzdžiui, žmogaus teisų komiteto buvęs pirmininkas, siūlo sprendimus, kurie padėtų tas jungtis atkurti, kad būtų galima rasti kažkokį bendrą vardiklį ir atkurti santykius tarp valdančių jėgų ir opozicijos. išorės veiksmų tarnybos vyriausiai įgaliotinė ir specialusis atstovas nuolatos palaikė glaudžius kontaktus su svarbiausiais politiniais veikėjais, su prezidento komanda, su užsienio reikalų ministerija, su daugeliu svarbiausių politinių partijų atstovais bei pilietinės visuomenės organizacijomis ir jų atstovais. Signalas buvo toks siekiama sukurti konsensusą tarp politinių jėgų, pasiekti susitarimą, kad neįvyktų institucijų konfliktas ar skilimas ir taip pat siekiama, kad referendumo procesas būtų gražintas į tinkamas vėžės. Svarbu, kad būtų apimta vis, visa visuomenė, kad būtų laikomasi teisės viršenybės principų, kad būtų įtvirtinta teismų nepriklausomybė ir kad būtų primta tokia konstitucija, kuri gina žmogaus teisės ir žmogaus orumą. Mes matome, kad stengiamas įtvirtinti demokratinius principus, mes tą, apie būtinybę tai daryti mes nuolatos kartuojame savo Egipto partneriams, kalbam apie būtinybę kurti pluralistinę demokratiją ir būtina užtikrinti pusiausvyrą, e, kuri turėtų būti e, įtraukianti, e, kuri turėtų įgyti taip, kad būtų gerbiamus mažumų teisės. Pagarba mažumų teisėms yra esminis dalykas. Tai taip pat yra labai svarbus pereinamo laikotarpio elementas. Teismų nepriklausomumas, žiniasklaidos nepriklausomumas ir žodžio laisvė taip pat yra esminiai dalykai. Mes šiuo požiūriu visiškai aiškiai išdėstėme savo, požiūrių, savo principus. Yra. Ir viena ir kita pusė turi labai stiprių argumentų, bet mums svarbu yra, kad būtų ieškoma bendro vardiklio, kad būtų ieškoma konsensuso. Mes e, manome, juk prezidento komanda taip pat sutinka, kad konsensusas yra svarbus, todėl buvo padaryta iki šiol klaida. Mes manome, kad kurti tą konsensusą yra labai svarbu visiems e, veikėjams Egipte, visoms politinėms jėgoms. Tai taip pat yra ir vyriausybei tenkanti atsakomybė, ir prezidentūros instituciniai tenkanti atsakomybė ir visiems politiniams veikiams teikant atsakomybę. Neseniai, kaip priminė teisingai pirmininkas, e, mes susirinkė darbo grupės posėdį su Egipto partneriais. Tai yra puikiai priemonė dirbti su kolegomis Egipte. Tai nėra kažkoks, kažko pabaiga ar kažkokia deklaracija. Tiesiog tai yra proceso pradžia, kuris vyks tarp ES ir Egipto. Kai kurie žmonės, štai mūsų komandoje, e, tą naują, naują ryšio tokio kūrimą vadina nauja sutartimi, naujų kontraktu. Ir Ten be kita, kur yra kalbama apie taikos kūrimą, klėstėjimo kūrimą, bendrų vertybių kūrimą, socialinį teisingumą, socialinį ir ekonominį vystimas, žmogaus teisės, teisės viršenybę ir gerą valdyseną. Tai yra puikus dokumentas. Dėl demokratijos, dėl žmogaus teisės, dėl įtraukties, tos visos dalys tekstai yra labai suformuluotos e, stipriai. Ir norėčiau pasakyti, kad kai kurie Europos parlamento nariai, norėčiau tą pabrėžti, labai aktyviai dalyvavo rengiant šios susitarimus. Tiek kolega Salafranka, tiek e, kolega Otirok aktyviai prisidėjo prie šių dalykų. Mes taip pat susitinkame su pilietinės visuomenės atstovais. E, tiek prieš darbo grupės susitikimus, tiek po jų. Susitinkame su jų atstovais, dalyvaujame pilietinės visuomenės organizacijų susitikimuose, ar tos pilietinės visuomenės organizacijos atstovautų pozicijos ar opozicijos jėgoms. Stengiamės, kad tie mūsų susitikimai būtų įvairia pusiai, kad galėtume turėti naujų e, priemonių dirbti ir vienai, ir kitai pusiai. Na, dabar metas nelengvas. Nebus lengviau artimiausiomis savaitėmis, nei prieš referendumą, nei po jo, kadangi manome, jo kol kas atsakymas turi būti vienas iš šį klausimą – daugiau Europos, didesnio jos įsitraukimo iš šių klausimų sprendimą, daugiau darbo, e, siekiant padaryti viską, kad konsensusas būtų rastas – Toks turėtų būti dabar teikiamas atsakymas šiai problemai. Europos Sąjunga čia irgi turi savo poziciją. Ir mes esame ko gero vienintelė tokia struktūra, kuri turi tokią priemonę kaip darbo grupė. Tai mums ta unikali pozicija mums leidžia surasti daugiau priemonių ir daugiau galimybių ieškoti sutarimo. Lengva nebus, be abejo. Europos išorės veiksmų tarnyba ir taip pat šio parlamento nuveičiai gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Mes skatiname jūs tai daryti artimiausių metų ypač jeigu vykstate į, Ezitą, į Egiptą ir kalbatės ten su valdžios atstovais. Svarbu, kad visos Egipto institucijos įsitrauktų į šį darbą. Galutinis sprendimas Egipte bus esminis šaliai, regionui ir visai Europos Sąjungai nes visi turėsime kurti bendrą ateitį, tai svarbu dabar regiono ateičiai. Ir norėčiau pasakyti, kad šiuo atveju dides, daugiau Europos, daugiau įsipareigojimų prisėmimų ir didesnės įtraukties ES į problemų sprendimą turėtų būti efektyvų sprendimai. Ir tuo būdu sprendimai bus rasti. Dėkoju. Leon and... Ačiū ponui Leonui. Pirmiausiai norėčiau suteikti žodį tiems e, komiteto nariams, kurie dalyvavo ES ir Egipto bendros darbo grupės veikloje. Kairė, pirmasis kalbės ponas Savo Frank. Labai ačiū pirmininkė, ačiū specialiam atstovui už tai, kad taip greitai sutikote su mumis susitikti, kai tik tais gavote e, prašymą iš išplėstinio biuro kad galėtumėm išklausyti Jūs, kaip vertinate tą e, sudėtingą situaciją Egipte. Ir e, po to, kaip e, darbo grupė nuvyko į Egiptą ir kaip dekretas buvo priimtas prezidento panas Leon, ponė Leon, mes susidarėme tokį įspūdį. Įsivaizduoju, kad ponė Naisman pritars. E, mums susidaro toks įspūdis, kad labai pasistumėjo tie darbai į priekį, liko, e, liko tik tais patys sudėtingiausi klausimai išspręsti. E, pavyzdžiui, šariato vaidmuo, e, kuriant naują konstituciją. Mes, parlamentarai, iš liberalų arba mažumų šeimos, sakėme, kad ši problema turėtų būti sprendžiama per konsensusą ir nebalsuojant, tačiau taip nebuvo. Manau, kad buvo išsakyta labai atsargių pastabų. Bet, e, o mano klausimas būtų toks, kokia būtų alternatyva, jeigu konstitucinis teismas, kuris nu, anuliavo uh, asamblėje po, po rinkimų, kas būtų atsitikę, jeigu būtume prisiekusių instituciją panaikinę. Ir dabar dėl pono prezidento Morsi mandato, dėl keturių metų, e, tai turi būti ratifikuota po mėnesio o tada vyks e, rinkimai į parlamentą, o klausimas būtų labai paprastas, būt, kokia būtų alternatyva, kad to, ta konstitucija nebūtų priimta. Iš čia išplaukė dar vienas klausimas. Kaip vertinamas yra konstitucinis tekstas, nes jis atsiliepia į daugumos nuomonę. E, taigi demokratiškai sukurtas ir koks, e, kokia yra galimybė pagal tą naują pasiūlymą pasiekti konsensusą. Tuo tarpu, kai konstitucinis tas tekstas yra toks, koks yra. Ar atsižvelgiant į aplinkybės būtų pageidautina, jeigu tas dekretas nebus sutrumpintas, kaip kai kas pageidauja, E, dėl pagalbos, ar jūs jau kalbėjote su JAV dėl tų ypatingų klausimų, kadangi JAV labai svarę pagalbą teikia Egiptui. Uh, in, in... Pone Neits, savo frakcijos vardu norėčiau padėkoti ponui Leon štai, kad atvyko su mumis pasikeisti nuomonėmis šią sudėtingą tema, aptariant pakankamai sudėtingą padėtį Egipte. Aš buvau viena iš Europos parlamento narių dalyvavusių minėtoje darbo grupėje. Viena vertus, kuomet su savo kolegomis iš Šūro tarybos, Šūros tarybos buvome susitikę, taip pat su žurnalistais, man susidarė įspūdis, kad atsakymai į mūsų užduodamus klausimus buvo pateikiami atsižvelgiant į tai, kokius mes juos norime išgirsti. Tačiau, aišku, laikas parodys, kaip viskas buvo iš tikrųjų, ar viskas buvo tik tai vien žodžiai, ar po jų seks taip pat ir darbai. Viename pokalbių kuris truko dvi valandas ir kuriame dalyvavo įvairių politinių partijų atstovai, esantis su šūros taryboje, tačiau beveik paranoiškai Jie priešinosi visokiems veiksmams iš išorės, kurie galėtų būti traktuojami kaip koks nors kišimasis į vidaus reikalus. Tai yra pirmas dalykas, kurį reikia turėti omenyje. O kiti dalykai, kurių būtina nepamiršti, tai yra teigiamas prezidento Morsi vaidmuo, kurį jis atliko tarpininkaudamas dėl paliaubų gazos ruožę ir mes tikrai turime tai vertinti kaip jos svarbu nuopelną. Dar vienas dalykas, jau anksčiau tai minėjau, turėtume nepamiršti savo padarytų klaidų po pirmojo laisvų savivaldybių rinkimų rato Alžyre. E, kuomet e, pirmąjį ratą laimėjo, pirmąjį raundą laimėjo islamistai ir antrasis daugiau nebevyko. Ir e, po to po kelių savaičių Alžyrė prasidėjo neramumai ir pilietinis karas, taigi visus šios aspektus ir praeities klaidas turime atsižvelgti. Visą tai turint omenyje, aš po to, kai prezidentas Morsi pirmininkavo kartu su mūsų atstovais vienam iš darbo grupės posėdžių ir pareiškė savo įsipareigojimus, savo, e, savo įsipareigojimus stiprinti demokratiją ir po to po kelių savaičių paskelbė visus žinomus dekretus. Aš jaučiuosi tiesiog pažeminti po tokių e, veiksmų. Taigi dabar reikėtų pasvarstyti, ar šie dekretai turėtų būti pakeisti, ar turėtų būti atšaukti ir kokiu būdu reikėtų tą padaryti. Ir būtent to noriu paklausti pono Leono, ar manote, kad jei referendumo rezultatai nebus tokie blogi, kaip mes tikimės, ar šie dekretai gali būti pakeisti taip, kad bendra padėtis pagerėtų, ar manote, kad ta padėtis yra, arba tokia viltis yra visiškai nepagrista. Taip pat, ar manote, kad e, dabar e, Egiptas patenka į tokią padėtį, kai jį vėl gali pradėti valdyti pakankamai demokratinis režimas. Dėkui, pirmininkė. Visiškai nebejoju tuo, kad Egipto prezidentas, tarpininkaujant, e, suvaidino labai didžiulį vaidmenį ir tas buvo pripažinta tarptautinės bendruomenės, tačiau man susidaro toks įspūdis, kad tas susi... pripažinimas mūsų naudojamas tam, kad e, būtų prieita prie to perversmo. Egiptas labai svarbi, didžiulė šalis, labai, šalį gali, labai didelį vaidmenį gali suvaidinti e, artimuosiuose rytuose, atstatant e, pusiausvyrą. Taigi man kyla klausimas, ar ir toliau bus tęsiama tokia politika, kadangi susidaro toks įspūdis, jog ta strategija leidžia užgrobti vis nauja, užimti vis naujas erdves. O mes negalime leisti savo to nepastebėti, nes iš tiesų E, tai turės labai didelių pasiekmių. Ir aš e, tiesiog galvoju kartu su ponu e, Salafranka, ar mes turime pareikšti nuomonę dėl konstitucinio dokumento. Mums atrodo, kad demokratija tame tekste gana abejotina ir, švelniai tariant, kelianti problemų. Taigi jums norėčiau tokį klausimą užduoti. Nes man susidaro toks įspūdis, kad to nepakaks ir tikrai neužteks tiesiog pasakyti, kad e, Europoje norime, kad būtų, ties, kad būtų daugiau Europos. Manau, kad reikėtų šiek tiek pakelti toną ir naujo, naujos kaiminystės principą e, pradėti vykdyti more for more. Taigi kokia jūsų nuomonė dėl to, kokį vaidmenį atlieka Junktinės valstijos, nes man susidaro tokios, toks įspūdis, kad Junktinių valstijų ten kaip ir nesimato. Toliau dėl kariškių norėčiau paklausti, ar būtų gerai pasiūsti tokią žinę, kad kariškiai nesikištų į situaciją, nes atrodo, kad po kelių dienų situacija gali labai susikomplikuoti. Ačiū, panai Pansėrė, panai Kilnilsen, žodis. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Leonui, labai buvo įdomus pristatymas, taip pat ačiū kolegoms, kurie dalyvavo posėdėje kairę. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad klausimas, kurį uždavė ponė Nes, e, yra toks klausimas, kuriam pilnai galėčiau pritarti. Ką e, galėsime dabar daryti po to e, žingsnio, kurį žengė prezidentas Morsi? E, Buvo, Salfranka kalbėjo apie e, darbo grupės sėkmę, bet norėčiau priminti, kad kai kurios nevyriausybinės organizacijos e, išreiškė didžiulį nusivylimą. O kodėl? Todėl, kad sako, kad e, nevyriausybinės organizacijos sako, kad negalėjo visada dalyvauti taip, kaip turėtų dalyvauti toje darbo grupėje. E, nebuvo leista, kad darbo e, grupė dalyvautų nevyriausybinės organizacijos ir Morsi pozicijai ES pritarė. Taip norėčiau išsiaiškinti, ar ta informacija yra teisinga. Žinome jūsų daug, kurie galėtų atsakyti į tą klausimą, tačiau manau, kad ponas Leonas yra čia pačioje tinkamiausioje patirtyje. Ar, ar taip iš tikrųjų ir buvo, norėčiau paklausti. Ar tikrai tokia pozicija buvo išsakyta iš ES pusės ir ar dėl to ponas Morsi nepriemė kai kurių sprendimų, kuriuos priemė? Taigi norėčiau paklausti, jeigu, ar patvirtinate mano tokius teiginius ir dar norėčiau paklausti, ką Jūs manote, ar tik nebus mūsų pozicija susilpnėjusi pono Morse atžvilgiu. Uh, Madame... Uh, Ačiū, ponė Nilsen. Kaip ir tikėjomės, daug kolegų prašo žodžių, taigi prašau apsiriboti dviem minutėmis kiekvieno. Ir kad galėtume surenkti kuo daugiau klausimų atsakymų ratų. Dabar kalbės ponė Šakė dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Leonai. Minėjote svarbu vaidmenį, kurį atlieka Europos Sąjunga. Tokie šalia kaip Egiptas vykstančių pokyčių kontekste tiek dabartinių, tiek busimųjų. Labai susidomėjusi klausiausi to, ką neseniai vyriausiai įgaliotinė pareiškė dėl pono Morsi prezidento galių padidinimo. Taip pat su žurnalistais tiesiogiai subendrausi ir gavau atitinkamą vertinimą, galbūt visiškai sutapimas buvo, tačiau e, Egipto valdžia e, paskelbė arba pareiškė, e, supatikė prašymą gražinti šaldytą turtą. Šiuo metu laikoma užsienyje, aš parašiau vyriausiai galiotiniai laišką, kuriame siūlau mūsų žodžius paversti darbais su kai, kuriamis, su kai kuriais kolegomis jau intensyviai apie tai diskutavome ir svarstėme, ar e, dabar būtų tinkamiausias laikas pasirinkti tokius griežtus žodžius, tačiau manau, kad e, pribrendo laikas įgyventi savo pažadą, sustiprinti gito žmonių teisės ir laisvės, demokratija ir daug svarbesnis dalykas nei vienas balsas skirtas vienam žmogui, nesvarbu, kad e, tie procesai, kurie vyksta gatvėse, būtų garantuojami teisinės valstybės struktūrų, todėl ES dabar svarstydama savo teikiamą finansinę paramą Egiptui gali siekti ir strateginės svarbos e, tikslų. Todėl manyčiau, kad dabar reikėtų pradėti taikyti atitinkamas išimtis numatytas mūsų sutartise. Turime savęs paklausti, su kuo mes turime bendrauti e, tiesiog ir betarpiškai su vyriausybė ar su žmonėmis. Mes turime vadovautis principu, e, jeigu daugiau demokratijos, tai e, daugiau paramos. Pone Mūnys. Dėkoju pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Leon, kad e, atvyko. Džiaugiuosi task force e, sudarimu. Tai yra nauja diploma, naujas diplomatinis žingsnis, kuris papildys dialogą tarp įmonių ir socialinį dialogą. Būtent tokiu būdu galima E, pataisyti tas klaidas, kurias, e, kur, kurių pridarėme praeitie, e, kai ne visai kreipiame dėmesį į socialinės ir ekonominės realijas. Taigi reikia, kad išorės veikimo tarnyba, kad ES palaikytų tą konstituciją, reikia, kad ES keltų klausimą, ar tikslinga teikti toliau pagalbą, finansinę pagalbą Egiptui. Nes Egiptas, e, atrodo, tokiu atveju gali būti pasmerktas nesėkmiai. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, kas keičiasi Egipte po to, kai e, keičiasi situacija Palestinoje. O, o po to jau e, pažiūrėti, kokį svorį gaus Egiptas pasaulyje. Netrukus suteiksiu žodį ponui Leon kad jis atsakytų į kolegų klausimus. Uh... Dėkoju. Pirmiausia, ponui Salafrankui norėčiau pasakyti, kad jis klausė, kokios įmanomos alternatyvos. Na, čia visada sunku įsivaizduoti, kas būtų atsitikę, jeigu būtų atsitikę. Tačiau nesunku įsivaizduoti, kad be to sprendimų vyriausio konstitucijo teismo. Ir, ir sūrė tarybos. Būtų sunku įsivaizduoti, kas galėjo įvykti, nes pusantrų metų tik tai e, veikia institucijos ir dabar referendumas yra tas dalykas, kuris turėtų būti svarbus. Na, šiandien mums gali kilti pagunda kritikuoti tokį sprendimą, kuris buvo priimtas Egipte. Na. Ir susidarė tokia situacija, kai bet koks sprendimas yra blogas. Bet visi variantai yra blogi. Nes ir viena ir kita pusė turi argumentų. Ir galbūt e, e yra tokių argumentų, kurie teisingi ir kurie Ne. Žvelgiant į demokratiją, siekiant sukurti tvirtą demokratiją, visi sakosi esą to šalininkai, tačiau priemonės skiriasi. Ir būtina rasti priemonių dabar, kad būtų galima susitarti dėl svarbiausių pereinamo laikotarpio priemonių. Dabar turime konstituciją, ji buvo patvirtinta Ir aš manau, kad dar prireiks laiko. Ir galbūt man pačiam ar išorės veiksmūsai tarnybai prireiks ir labiau panagrinėti šią, šią konstituciją, tačiau pirmas vertinimas yra št, štai koks. Reikia kalbėti ne apie tai, kas yra parašyta konstitucijoje, bet apie tai, ko ten nėra parašyta, kas ten neminima. Nes tekstas e, bandomas pateikti kaip pakankamai neutralus, yra dalykų, kurių ten nėra. Pavyzdžiui, apie moterų teisės ten nieko ne, nekalbama. Yra ir kitų kai kurių svarbių elementų. Bet mums reikia šiek tiek daugiau laiko kad galėtume detaliau įvertinti tą konstituciją. O laiko regėsi nebėra, kad galima būtų leistis į detalės. Ir jūs, ir kiti štai ponia Šakė sakė, kad galbūt turėtume mes, ir ponas Manseri taip pat minėjo, gal turėtume uh, peržiūrėti savo paramą Egiptui. Tai norėčiau patiksinti štai ką. Mes sutarėme dėl tam tikros pagrindų programos, dėl pagrindų programų darbo grupėje. Mes sakėme, kad visa mūsų parama visais atvejais yra susijusi su, su principu daugiau, e, duodama daugiau už daugiau pastangų. Ir e, nekarta atstovai ES yra pabrėžę. Tai komisaras Fulė labai aiškiai savo komunikate kovo ir, ir gegužės mėnesiais pabrėžė tą dalyką. Tai nėra kažkoks variantas, kurį galima rinktis arba kurio galima nesirinkti. Mes esame aiškiai šios principus išdėstę. Negaliu pateikti atsakymo, kas pasikeis už dviejų savaičių, už trijų mėnesių ar šešių mėnesių, nes mes nuolatos dirbame, nuolatos e, sekame, kaip tie du principai yra įgyvendinami. Esant tokiam kontekstui, galime kelti klausimą, ar mes šią situaciją turėtume vertinti taip, kad pagalba Egiptui turėtų būti šaldyta. Ir kaip jau sakiau anksčiau, keletą minučių prieš atvykstant čia mes sulaukime pasiūlymų. E, štai pono Sadato vienas pasiūlymas, kur siūlomi sprendimai. Ir mes pastaruojusiomis šiomis dienomis sulauksime daug siūlymų ir sprendimų, visokiausių variantų. E, pone Neits ir jūs, jeigu buvote nuvykę į Egiptą, galite labai aiškiai pajusti, kad tų variantų yra. Mes turime ir toliau kartu dirbti, turime priimti sprendimus, kad ES ir toliau galėtų dirbti, atlikti konstruktyvų vaidmenį, sprendžiant šią problemą. Aš manau, kad egiptiečiai patys bando ieškoti sprendimų ir tai yra pakankamai rimtas dalykas. Jūs klausite apie jungtinės valstijas, to klausė ponas Panseri. Norėčiau pasakyti, kad mūsų delegacija palaiko nuolatinius kontaktus su jungtinių valstijų ambasada, su e, darbo grupėmis, kurios dirba Egipto klausimais. Mūsų pozicija yra labai panaši kaip jungtinių valstijų. Mes norime, kad konsensusas vėl sugrįžtų, norime kad būtų dirbama kartu tą konsensusą plėtojant toliau. Pone Neit Otribrok pasakė labai svarbų dalyką. Egiptiečiai visada, bet ypač dabar, yra labai susirūpinę dėl galimo abejingumo už šalies ribų. Jie labai diplomatiškai vertina mūsų vaidmenį. Ir svarbu, kad būtų prisidėta prie sprendimų ieškojimo ir jų radimo. Mes turime labai aiškiai ir atvirai dėstyti savo poziciją mūsų partneriams Egipte. Ir kaip jau sakiau, vyriausybė padarė klaidą, parašytume dekretą, nebandydama surasti konsensusą. E, Ta pripažįsta ir prezidento Morsi artimiausi patarėjai. Pone Neits, jūs man uždavėte klausimą, ar buvo e, atsisakyta bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis. Tikrai to nebuvo padaryta ir be to ne visos E, nevyriausybinės organizacijos, kurios dirba Egipte, galėjo būti pakviestos bendradarbiauti. Turėjome atsirinkti tam tikras organizacijas ir pasižiūrėti, e, kad būtų įtraukta kaip galima daugiau atstovų. Kai kurios e, delegacijos, kai kurios organizacijos buvo nepakvistos, todėl jos labai kritiškai atsiliepė apie tai, tačiau kitosgi buvo pakvistos ir tikrai tie, kurie dalyvavo posėdėje, galės paliūdyti tą patį, ką aš čia sakau. Žinoma, visų pakviesti buvo neįmanoma, buvo pirmas posėdis, jis vyko prieš darbo grupės susitikimą, kur aukštasis, kur e, specialusis žmogaus teisų atstovas ES galėjo susitikti su labai nemažu nevyriausybinio organizacijų skaičiumi, išklausė jų nuomonių, e, išklausė jų e, problemų. Po to buvo Taigi buvo ir e, iš vienos ir iš kietos pusės nevyriausybinio organizacijų, kažkur apie 50, kiek tiksliai pasakyti negaliu, tačiau nevyriausybinio organizacijų buvo gana daug. Po to buvo pietus, e, vadovavo jiems pirmininkas, e, vadovavo jiems ponas Fulė. Labai stengiamės išklausyti visų ir padaryti taip, kad šitas posėdis būtų kaip galima naudingesnis. Dar kartą pabrėžiu, tikrai ne visi buvo pakviesti į tuos tris posėdžius ir tie, kurie pakviesti nebuvo, reiškia nepasitenkinimą. Tačiau e, iš tiesų e, tai yra proceso pradžia, o ne pabaiga. Todėl E, dirbsime toliau, įtrauksime ir naujus žmonės, jeigu jūs kažkurie kolegos turite kažkokių minčių, kokias organizacijas galima dar įtraukti, kurios nebuvo įtrauktos ir su kuo galima susitikti kitame darbo grupės posėdėje, tai tikrai būtų labai žavu tą padaryti. Manau, kad atsakiau kitai parlamento nariai sakydamas, kad na, svarbiausių principinių dalykų mums reikia. Pone Mundys, galėčiau pasakyti, kad sutinku su jumis. Ir konsensusas čia yra tas svarbiausias žodis, kuris turėtų dominuoti. Gaza ir Palestinos klausimai. Jų sprendimas e, yra panašus būtent sprendžiant tuos klausimus, Egiptas čia vaidina svarbų vaidmenį, nes prezidentas Morsi yra pakankamai stiprus, kad galėtų konsultuotis, tačiau savo šalies vidaus reikalose jisai turėtų daugiau įsiklausyti į kitas politinės jėgas. Ačiū, ponu Leon. O dabar antras e, klaus, e, klausimų raundas. Ponas Milan Mun. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Leon Jis buvo labai malonus, nes labai greitai po to, kai pakvietėme, atvyko į parlamentą ir papasakojo mums apie situaciją Egipte. Norėčiau e, pateikti vieną pasamprotavimą ir užduoti klausimą. Man susidaro toks įspūdis, kad tai, kas įvyko Egipte per porą pastarų savaičių, yra gailėtina. Tai tikrai e, siejasi su ES, nes e, tai, kas įvyko, vyko po darbo grupės posėdžio, o darbo grupė posėdžiavo labai sėkmingai. E, aš skaičiau labai ilgas programas, programa, e, programas, e, priedus ir taip toliau ir man susidarė toks įspūdis, kad iš tiesų posėdis buvo labai turiningas buvo 500 įmonių vadovų, kurie ten buvo nuvykę, Buvo e, 5 milijardai eurų pažadėti per porą artimiausių metų Egiptui. Tai iš tiesų labai didžiulis, didžiulė humanitarinė parama, bet tai labai, labai gaila, kad tai buvo padaryta, kadangi mes patys sunkioje situacijoje esame. Pone Leon. Jūs kalbėjote apie konsensus, apie tam tikrus tiltus, kuriuos reikėtų nutiesti, tačiau politikoje Egipte keičiasi viskas labai greitai ir norėčiau paklausti, kaip viskas tada bus galima įgyventinti. Nes ar tai 16, ar tai 17 posėdžiauja konstitucinė taryba, bus politiniai klausimai, kurie, turi būt, e, kurie turės būti išspręsti, e, kai kurios politinės jėgos prieštarauja, jos nėra vyriausybėje, tačiau vis tik tais balsuojant e, už e, tą konstitucinį projektą jo sudalyvaus. Nežinau kodėl e, dirbame, dirbame prie uždarų durų, o gal jūs pasakysite, kad turite kažkokią burtų lasdelę arba stebuklingą sprendimą, tačiau aš asmeniškai pasakysiu, kad situacija mus neramina. Nežinau, ar ta formuluotė daugiau Europos yra gera. Beje, dėl to ne nukentėjome diskusijose su egiptiečiais. Nesuprantu, kaip per, per 17 dienų viską pavyks sureguliuoti. Ir paskutinis klausimas. Tas e, dekretas prezidento. Jisai negalios, jeigu tik tais konstitucija bus patvirtina. Bent jau taip supratau iš kai kurių straipsnių spaudoje. Taigi tai nėra svarbiausia. O svarbiausia yra polarizacija tos konstitucijos e, pagrindų, tos konstitucijos, dėl kurios bus balsuojama po poros savaičių. Ačiū, ponė Romero. <clears throat> Gracias, prezidentė. También yo querría. Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti, padėkoti ponui Leon už atliktą darbą tokiu sunkiu pereinamojų e, laikotarpiu Egiptui. Ž, pripažįstu uh, tai, ką sako mano prelegentai. E, ir norėčiau taip pat paklausti, kokiegi bus klausimai, e, kokiegi ateitis mūsų laukia, jeigu bus referendumas ir e, kaip ten bus konsoliduojama ta dabartinė situacija, kaip grįžti prie konsensuso ir kaip įtikinti nugalėjusią partiją, kad konsensusas, konsensusą pasiekti sunku, kai jėgos pasiskirsto e, būtent taip, kaip pasiskirsti su prezidentu Morsi. Situacija labai sunki, tiek šioje šalyje, tiek kitose Šiaurės Afrikos valstybėse. Tačiau manau, kad šiandieną turime pagalvoti apie tą naują scenarijų ir tiesiog keliu klausimą, kągi galime šiuo klausimu padaryti. Dėkui, sako pirmininkas ponas Atkins. Dėkoju. E, manau, kad apie ponas Mursi mes minėjome per nedigreitai primės sprendimus. Ir dabar Mes žinome, ne, nežinome, kaip išspręsti šitą problemą. Antra, ar galėtumėte pasakyti, kaip yra traktuojamas kariškių vaidmuo gazoje. E, štai e, irgi buvo tam tikrų sunkumų Sinajaus šiaurėje. Gal jūs galėtumėte šiek tiek daugiau apie tai pateikti informacijos. Al Jazeera ir BBC praneša, kad yra tam tikras susiskaldimas dėl to, kokios laikysenos būti, žvelgiant į šį konstitucinį procesą. Ar galėtumėte daugiau informacijos apie tai pateikti? Kolega Posel, dvi minutės, prašau. Pone pirmininkė, esu susirūpinęs dėl padėties Egipte, tačiau taip pat man kyla susirūpinimas kartais dėl mūsų tikrovės suvokimo. Mes pagristai iš šių šalių reikalavome, kad jos taptų pasaulietinėmis ir demokratinėmis. E, tačiau klausimas yra, ar tai įmanoma, nes e, pasauliškumas e, daugelėje šių šalių yra neįmanomas, nes konstitucijos, konstitucijose yra jų parašyta, kad tai yra islamiškos valstybės ir ponas Mursi šiuo metu yra užsitikrinęs daugumos Egipto gyventojų paramą. Taip pat reikia nepamiršti iš šios politikos prestižo. Prieš tai mūsų komitete lankėsi Pakistano užsienio ministrai teigiamai įvertino padėtį Egipte. Prieš dvi savaitės Turkijos politikai Strasbūrė labai teigiamai kalbėjo apie Egiptą. Palestiniečiai jau buvo paminėti, taigi e, man kyla šioks toks nerimas dėl to, kad prezidentas Morsius šiuo metu yra tam tikrą prasme pavyzdys visam regionui e, priešingai visiems mūsų siekiams. Aš pasisakau žmogaus teisės ir demokratiją, turime būti aktyvus Egipte, tačiau aš neturiu jokių iliuzijų dėl Egipto, nes kalbant apie ES plėtrą, mes turime aiškus kriterijus, tai yra Kopenhagos kriterijai, tačiau kokie yra mūsų kriterijai, e, kalbant apie kaiminysės politiką, ar esame jos kada nors suformulavę ir ar jie yra realistiniai. Ačiū ponai Posaltai, dabar ponė Ponas Janis, dvi minutės kalbės. Dėkoju, pirmininkė, labai trumpai. Nes e, ponas Romero jau apie tai kalbėjo ir kiti, ir aš norėčiau tą patį klausimą užduoti. Dar vienas dalykas, aš norėčiau pasakyti, jog pritariu e, ponui Leon, kuris uždavė tą klausimą ir norėčiau pasakyti, kad aš labai nedviprasmiškai pasisakau už dialogo konsensusą kartais labai sunkiose situacijose randama kažkokia išeitis, visai netikėta išeitis. E, vienas klausimas turi būti iškeltas iki konsensuso, turi būti pasitikėjimo aplinka. Tačiau tas pasitikėjimas ateis ne tik tais su raginimais e, laikytis geros valios, reikia partijoms duoti tai, ko jos nori, tačiau ko nedrįsta paprašyti. Ir žinoma, ką galima jos duoti. O viską surinkus į krūvą, aišku, nebus visko vien tik juodo arba visko vien tik balto. Bus tada rastas konsensusas ir kažkaip tai išspręsta dabartinė situacija. Manau, kad politika ir diplomatija, kuriai E, vadovaujate e, jūsų kitomis tarnybomis, atrodo visiškai pamatuota. Ir mano nuomonė tikrai nereikėtų skubėti taikyti sankcijas. Arba kažkokio tai griežtumo, nes klausimai tikrai per daug sudėtingi. Da. E, dabar Kviečiu sakysi antrą klausimų raundą, kolegos šiandien klausimus. Dėkoju. Na, nežinau, ar galime sakyti, kad gaila dėl jūsų paminėtų situacijų. Aš priešingai manau, kad darbo grupė yra ta priemonė, kuri leidžia mums būti labiau įtrauktiems į bendradarbiavimą su Egiptu. Ta darbo grupė pati savaime yra priemonė ir mes dirbame su ilgalaikiais iššūkiais, kurie prezidentui Egipto ar vyriausybė nėra labai aktualūs artimiausių laikotarpių. Bet tie iššūkiai ne, neišvengiamai iškils ateity. Jie bus svarbus ir Egiptui, ir europiečiams. Mums reikia padėti pagrindus užimtumo kūrimui. Tai yra ypatingai didžiulis iššūkis Egipte. Tai nėra susiję su šia vyriausybė ir su šiuo prezidentu, tačiau mes visi dirbame prie šio klausimo ir žinome, koks jis yra svarbus. Darbo grupė dirbo su tais ilgalaikiais iššūkiais ir mes turėsime tos darbus tęsti toliau. Norėčiau pasakyti, kad darbo grupė bus daryta laiku, nes mums reikėjo turėti reikiamas priemonės ir viskas, dėl ko buvo ten susitarta, bus įgyvendinama laikantis saligiškumo principų ir principo daugiau privalumų už didesnės pastangas. Ir e, egiptiečiai beje turėtų žinoti, kad jie gali sulaukti pagalbos iš ES ir jie turi žinoti, kada ta pagalba bus teikiama, o kada jie negali jos tikėtis. Tai yra, manyčiau, gerai. Ir gerai, kad, tai, kad dėl to bus sutarta dar iki krizės. Manyčiau, kad grįžti prie konsensusų nebus labai paprasta. Mes e, matėme įvairių pasiūlymų, šiandien iš pono Sadat gavom, iš Guaft partijos prieš keletą dienų atėjo siūlymus ir mes jų sulauksime ir daugiau artimiausių metų. Gali būti siūloma laikinai patvirtinti naująją konstituciją, galbūt pakeistą tekstą bus e, siūloma tvirtinti 71 metų konstitucijos. Kai kurie pakeitimai kol kas dar yra labai tokie neaiškus, bet neįg aptakus. Mes bandome pateikti mūsų versiją, kas turėtų būti daroma. Tačiau egiptiečiai sako, kad tai yra paties Egipto procesas, o mūsų vaidmuo yra paremti pačius egiptiečius, kurie ieško sprendimų, o ne primesti sprendimus. Dabar norėčiau sakyti poniai Romero ir kitam kolegai, kuris, kurie klausė, kas atsiks, jeigu konstitucija bus patvirtinta. Kaip mes keliam šios klausimus su prezidento komanda kartu, jie sako, kad jie nori, kad nesitęstų ta situacija, kai prezidentas turi tokius didžiulius plačius įgaliojimus. Bus taip pat numatytos e, teisėkuros tam tikros pajėgos, bus surenkti nedelsiant rinkimai ir tuomet parlamentas atgaus jam tenkančius įgaliojimus. Tai štai sakoma, kad bus priimti sprendimai nedelsiant, kad šūra tarybai būtų suteikta jai teikiant įsigaliojimai. O kas kai atitiktų, jeigu nebus priimta ta konstitucija? E, pas, pirmiausia, palaukime, bus patvirtinta ji ar ne. Manau, kad po, turėtume palaukti dar šiek tiek, turėtume pasižiūrėti, kaip skirtingai politinės jėgos reaguos į tą situaciją. Nuo dabar iki rinkimų, iki referendumo ir paskui pažiūrėkime, kokia bus politinių jėgų reakcija. Referendumo rezultatus. Ponui Atkins, norėčiau pasakyti štai ką. ES vyriausios įgaliotinės ir jos komandos įsitraukimas reiškia, kad nebandoma padėti kažkokiam nors vienam asmeniui, prezidentui ar kokiam politiniai partijai ar kam nors. Ne, mūsų tikslas yra padėti plėtotis demokratiją Egipte. Mes nenorėjome daryti tos darbo grupės jau sudaryti anksčiau, nes nebuvo pakankamai sąlygų susikloščiusių. Bet paskui matėme, kad tarptautinė bendruomenė laukia, nes finansinių ir ekonominių požiūrių situacija Egipte buvo labai sunki. Armija iki rūpiučio mėnesio vaidino, jai tekusi vaidmenį, belaukiant, kol įsigalės demokratijos principai ir sąlygos. Kai buvo pasiektas sustarimas dėl Egipto, E, teko priimti sprendimus. Junktinės valstijos irgi dirba prie tų pačių klausimų. Tarptautiniai kiti subjektai taip pat. Niekas iš mūsų nedirba su kokia nors specifinė politinė partija ar politinė figūra. Mes siekiame, kad de, Egiptas suktų demokratiniu keliu. Armija kol kas laikosi ramiai, tyliai šios krizės metu. Prezidentas Morsi nusprendė pakeisti e, gynybos ministrą ir, ir kai kurias kitas figūras. Ir dabar yra susiformuosi tam tikra specifinė pozicija tos krizės. Konstitucija yra vienas iš elementų. Kitas elementas gali būti armijos vaidmuo arba kiti dalykai. Kitas dalykas būtų keista situacija, jeigu būtų kariniams teismams leista teisti civilius asmenys. Be abejo, ne visi teisėjai pritarė tokiai pozicijai. Mes tengiamės kuo artimiau bendradarbiauti su savo kolegomis Egipte. Dauguma e, teisėjų nori, kad būtų sukurta nepriklausoma teismų sistema. Ir e, Ir dabar, kaip jau sakiau, nuomonė yra susiskaldžiusi dėl to, kas turėtų vykti Egipte. Negaliu pasakyti, kiek E, egiptiečių remia vieną ar kitą poziciją. Turėsime palaukti dar, kad sužinotume. Kolegai Poseltui galėčiau sakyti štai ką. Sutinku su jumis. Žmogaus teisų universalumas taip pat įrašytas ir darbo grupės išvadose. Tai ką regione taip pat, kaip vienas svarbiausių išvadų ten atsispindi. Jeigu paskaitytumėte tas išvadas, darbo grupės jūs pamatytumėte, kiek kartų mes kalbėjome apie šiuos principus, apie jų universalumą, žmogaus teisų universalumą, apie e, geresnį demokratijos įtvirtinimą. Pamatytumėte, kad nėra jokių abejonių dėl to, kaip Europos Sąjungo žvelgia iš ten susikloščią situaciją. Bandoma kurti bendres priemonės kuriems visi pritarėme, mes ir egiptiečiai. Yra parengtos tam tikros gairės, prie kurių galime dirbti kartu, yra kitos, prie kurių dirbti kartu negalim. Manau, kad jūs uždavęs klausimą panaudoti teisingus žodžius, būtent svarbiausia yra pasitikėjimo kūrimas. Tai yra irgi vienas iš esminių šių procesų elementų. dirbo patys įvairiausi asmenys, kad to pasikeimo atsirastų daugiau. Ir jie mums sakė, supratę, kad procese šitame reikalingas platesnis konsensusas. Mes jiems sakėme, kad nereikėtų nulatos kartoti savo vienašališkos pozicijos, bet bandyti kurti pasitikėjimą ir bandyti ieškoti bendrų vardiklių Aš taip pat pritariu jums, jūs turite daug patirties tarptautinių santykių srityje. Ir be abejo, teisingai sakote, sankcijoms laikas dar netėjo. Pasižiūrėkime, kaip situacija klausysis artimiausiomis savaitėmis, o paskui išorės veiksmų tarnyba, konsultuodamas su kitomis institucijomis ir valstybėmis, e, pateiks informaciją apie egzistuojančius e, variantus, galimybės kurių gali būti nemažai, tačiau palaukime kol kas, kad pamatytume, kaip klostosi įvykiai. Ačiū. Ačiū, pana Leona, už tai, kad atvykote. Mūsų komiteto posėdį linkime sėkmės jūsų sudėtingame darbe. Baigime svarstyti, tiksliau prieš. Baigiant svarstyti šį darbo tvarkės klausimą, suteiksiu žodį dviems minutėms komisijos atstovai, ponui uh, Lafijai. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad e, komisija įdėmiai stebi pastarosius įvykius Egipte, reguliariai konsultuojamis su kolegomis iš išvės veiksmų tarnybos ir taip pat su regiono ekspertais mes dalyvavome tiek organizuojant darbo grupės veiklą, tiek svarstant šios darbo grupės išvadas ir džiaugiamės, kad ši darbo grupė buvo e, dar vienas žingsnis e, plėtojant tarpusavio santykius tarp ES ir Egipto. Ponas Leon minėjo, kad taip yra atveršiamas naujas mūsų santykių su Egiptu puslapis. Ta sakydamas noriu pritarti ponui Leon dėl taisyklių, kurios turėtų būti taikomos ES teikiamai pagalbai, ją sustabdant arba išaldant. E, pirmiausiai siejant tą paramą su demokratinėmis vertybėmis ir su principu daugiau paramos už daugiau pastangų. Taip pat noriu pabrėžti, kad mes dirbame Egipto žmonių labui 2012 metais Finansavome įvairias programas, kurios buvo skirtos skurdžiausios Egipto vietovėse kurti darbo vietoms, taip pat pagerinti profesinį mokymą ir bendrai švietimo padėti. E, kol kas mes šių principų laikomės ir toliau stebime padėti šalyje. Ačiū uždėmesi, ačiū ponai Lafija. Taigi Baigime svarstyti šį darbo tvarkės punktą. Dar kartą dėkoju ponui Leon, kad atvyko. Linkime sėkmės. Agenda, the... Kitas darbo tvarkės punktas 2012 m. Serbijos pažangos ataskaita. Pirmą kartą svarstysime savo komitete šį pranešimo projektą, taip pat įtraukėme ir Kosovo pažangos ataskaitą. Būtent dėl šios priežasties mūsų komitetas kartu su saugumo gynybos komiteto nariais vyko į Serbiją ir Kosovą tam, kad abu pranešėjai galėtų betarpiškai gauti informacijos iš Belgrado ir Prištinos per pastarąjį komiteto posėdį. Ponas Vigeninas, kuris vadovavo šiai delegacijai, pateikė mums atitinkamą informaciją apie viešnagę. Dabar steiksiu žodį pranešėjai ponui Kacinui. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad tai yra be ne pats teigiamiausias ir vis atžvilgių pranešimas. Nagi, aš jau šešius metus esu pranešėjęs dėl pažangos šioje šalyje, taip pat e, dėl Jotkalnijos pažangos esu rengęs atitinkamus pranešimus, nepaisant sudėtingos ekonominės padėties. Serbija padarė pastaruoju metu pakankamai didelę pažangą, kadangi pranešimo apimtis buvo 6000 ženklų, tai negalėjome labai išsiplėsti, minėdami tą pažangą. Stebuklų negalėjome sukurti, tačiau visų pirma norėjau palankiai vertinti Serbijos pažangą santykiuose su Kosovu. Vyko istorinis sustikimas Serbijos ir Kosovo premjerų. Šiandien jie ir rytoj lankosi uh, Bruselėje trečią kartą per pastarąjį mėnesį, taip pat e, integruotų sienos valdymo susitarimas e, nuo šiandien bus pradedamas įgyvendinti Serbijos e, e, savizolacija baigėsi po to, kad Serbijos tiko, kad Kosovo atstovai dalyvautų e, tarp regioninių formų veikloje. Belgras ir Priština siekia normalizuoti tarpusavio santykius ir per pastaros 25 metus tikro dialogo nevyko. Taigi dabar atsiranda unikali galimybė įtvirtinti Vakarų Balkanuose stabilumą ir normalizuoti santykius tarp dviejų šalių. Es narystės perspektyvų direktyva buvo vienas iš svarbiausių šio proceso variklių. Kartu Serbija patiria e, didelių sunkumų kovodama su sisteminė korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Naudodamasis progą noriu palankiai įvertinti premjero pavaduotojo Aleksandro Vukčičiaus pastangas šioje srityje turėtume skatinti vyriausybę ir toliau imtis atitinkamų veiksmų, pirmiausiai e, kovojant su korupcija aukščiausiame lygmenyje, e, e, viešųjų pirkimų srityje bei privačių ir viešų interesų painimo srityje. Taip pat palankiai vertiname Serbijos valdžios pastangas ir tikimės, kad šiame sektoriu toliau bus daromos reformos. Ponas Vukčičius paskelbė, kad susitiks su serbais gyvenančiais į pietus nuo e, Iberio ir kurias iki šiol ignoravo Serbijos valdžia. Tikiuosi, kad artimiausių metų, tai yra iki šių metų pabaigos, toks susitikimas įvyks. Antra vertus, pranešimo projekte pabrėžiama būtinybė e, toliau išlaikyti ir stiprinti valstybinių institucijų nepriklausomybę kuri buvo pažeista neseniai atleidus Centrinio banko vadovą ir paskirus naują. Taip pat e, prašme kalbame apie būtinai patvirtinti rezoliuciją, kuria būtų skatinamas teismų sistemos reformavimas bei pakeisti arba pasitelkti naujus prokurorų ir teisėjų skirimo principus. Europos integracijos procesas ir servis ekonomikos atsigavimas yra tiesiogiai susijęs su šios problemos, su šio klausimo sprendimu. Taip pat e, būtina užkirsti kelią prokurorams piktnaudžiauti baudžiamojo e, kodekso nuostatomis. Tas buvo daroma anksčiau, aš turiu menyje 359 straipsnį. E, Pastarojo rezoliucija dėl Serbijos apie tai išsamei kalbama mes atidžiai stebėsime, ar yra atsižvelgiama į mūsų rekomendacijas, ar jos įgyvendinamos. Pranešime apgailėstavimą, kad buvo uždrausta šiais metais Belgrade gėjų paradas. Ir e, manome, kad pagrindinės teisės, taip pat ir LGBT teisės privalo būti visapusiškai gerbiamos ir ta pagarba skatinama politinių vadovų Žodžio laisvė yra svarbi laisvė visose Europos demokracijose ir taip turėtų būti ir Serbijoje. Taip pat kalbant apie e, baudžiamojo teismo būsio Jugoslavijai sprendimus dėl buvusių generolų. Noriu pasakyti, kad e, susitaikymas tarp Vakarų Balkanų valstybių santykių gerinamas yra viena iš pagrindinių prielaidų sėkmingam integracijos į ES procesui. Sam regionui, Serbijai ir visai ES svarbu, kad e, nepriklausomai nuo Božimo teismo sprendimų bus Jugoslavijai e, tas sustaikymas tęstusi ir visi nusikaltėliai turi būti persekiojami tų šalių, kuriuose buvo įvykdyti nusikaltimai teisinių sistemų, nes nuo 99 metų karo dar 10 tūkstančių potencialių nusikaltelių yra patraukti atsakomybėn. Šis klausimas turi būti sprendžiamas. Serbijai nedaug trūksta iki narystės dėrybų pradžios. Šiandien svarstamame pranešime Serbijai ir jos piliečiams siunčiamas padrasinantis signalas. Tikiuosi, kad greitų laikų taryba nustatys narystės darybų su Serbija pradžią. Turėtume atversti kitą ES ir Serbijos tarpusavio santykių skyrių. Noriu padėkoti AFET komiteto sekretariatui ir savo padėjams, kurie padėjo renkti šį pranešimą. Nekantriai laukiu tolesnio bendradarbiavimo su šešėniais pranešėjais ir šios dienos pranešimo projekto svarstymą. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Kasinui. Dabar suteiksiu galimybę kolegoms tiksliau noriu pasiūlyti dėl laikos tokos ir mm, atsvelgiant į tai, kad dar turime svarstyti du kitus pranešimus, tiksliau turint omenyje, kad dėl Kosovo ir Serbijos pranešimai yra susiję tarpusavėje, tai galbūt pranešėjai neprieštarautų e, bendrą diskusiją surenkti dėl Kosovo integracijos ES ir pranešimo dėl Serbijos. Pone Lochbiller pavaduoja ponę Lunaček, todėl norėčiau steigti jai žodį ir galimybę pristatyti e, Europos integracijos prašymą dėl Kosovo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Lunačiak e, serga, tu paprašė mane ją pavaduoti pristatysiu kai kurios pranešimo aspektus. Pirmiausiai, ponė Lūnačiak manęs paprašė pasakyti, kad būtų galima buvę daugiau įtraukti įvairios informacijos į pranešimą, tačiau reikėjo laikytis nustatytų taisyklių dėl pranešimo apimties ir tikisi, kad bus pateikta pakankamai pakeitimų. Atitinkamomis temomis pranešime pirmiausiai teigiamai įvertinama komisijos galimybių studija, kurios išvadoje teigiama, kad stabilizacijos ir asociacijos sustarimą tarp ES ir Kosovo galima būtų pasirašyti, jei ES valstybės narės susitartų, suderintų savo pozicijas dėl Kosovo statuso ir tuomet būtų galima pradėti renkti asociacijos sutartį. Prašme konstatuojama, kad nuo 2012 rugsėjo pirmos dienos po to, kai tarptautinė darbo grupė konstatavo, kad e, e, buvo gyvendinti atitinkami pasiūlymai tarptautinės bendruomenės dėl Kosovo statuso. Ir nepaisant to, dar daug ką reikia nuveikti. Pranešime toliau palankiai vertinamas aukšto lygio dialogas tarp Belgrado ir Prištinos kurios teikiamas naujas postumis tarpusavės santykiams ir kitoje pranešimo vietoje atkreipimas dėmesys į tai, kad būtina užkirsti kelią paralelinių arba lygiai grečių valdžios struktūrų kūrimui arba tolesniam egzistavimui. Taip pat e, pranešime palankiai vertinamas e, OILEX įgaliojimų peržiūrėjimas auditorumų ataskaita dėl paramos teisinės valstybės principams Kosove yra labai svarbus. Taip pat prašymę pritarėme atitinkamiems pasiūlymams ir rekomendacijoms ir visi suinteresuoti subjektai siūlomi e, įnešti savo indėlį šių rekomendacijų gyvendinimą, atsižvelgiant į tai, kad e, kova su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija nėra labai sėkminga. Pranešime ar raginama Kosovo valdžia dėti daugiau pastangų aukščiausių lygių kovojant su korupcija, tačiau šiuo atveju reikėtų pastebėti, kad toks pats raginimas yra išsakomas ne tik Kosovo, tačiau ir kitų vakarų Balkanų regiono valstybių atžvilgių pabaigai. 12 pranešimo punkte kalbama apie mažumų padėtį, etninių mažumų, tačiau taip pat ir e, mažumų e, susijusių su lytinė orientacija. Prieš savaitę žmogaus teisų komitete vyko plataus masto diskusija dėl mažumų padėties, ypač Romų padėties, ir todėl atitinkamos nuostatos taip pat turėtų būti įtraukiamos į pranešimą. Ačiū, ponia Lokbilė. Dabar noriu suteikti žodį e LP frakcijos šiandien pranešėjų dėl Serbijos, ponai Šiopšlinai. Dėkoju. Pirmininkai sveikinu kolegą Kasim. Ir manau, kad jis iš tikrųjų padarė stebuklą 6000 e, ženklų e, rašmenų sutildamas rengiamas tą pranešimą. Na, pakeitimai jau yra taip pat rengiami. Norėčiau su, pirmiausia prie principų apsistoti, kalbant apie Serbiją ir Kosovą. Man atrodo, kad to politikų taikomų kryptis yra skirtinga dabar. Jeigu pažiūrėtume Serbijos konstituciją, ten yra pasakyta, kad Kosovo provincija yra Serbijos sudėtinė neatsiema dalis ir kiekvieno valstybės organo pareiga yra užtikrinti Serbijos teritorijos vientisumą. Serbijoje vyrauja teisės ir žinybės principas. Ir tai yra dėja nesuderinama su politinė kryptim, kurią skatiname mes, ES, Serbija, rinktis. Tai yra susiję su mūsų uh, siūlymais vykdyti konstitucinę reformą Serbijoje. Ši konstitucija kol kas nėra pati geriausia, nes nesmagu sakyti tokius dalykus, bet tenka. Jūs ko gero žinote, kad konstitucinis teismas norėjo priboti ir vaivodinos autonomiją. Tai vėlgi yra priešiškas visiškai dalykas tam, kam, tai krypčiai, kurią skatiname Serbiją rinktis. Man atrodo, kad tie sprendimai atrodo šiek tiek jakobiniški. Ir dabar turime suprasti, kad Kosovo serbai niekada nenorėjau tapti Kosovo piliečiais. Jie tikėjosi, kad Serbija kaip valstybė palaikys bet kokiu atveju santykius su Kosovu. Na, iš tikrųjų, geografinės padėties juk nepakeis, yra kaip yra. Geriausia būtų, kad būtų pripažįstamas Kosovas, o paskui santykiai tinkamai reguliuojami. Manau, kad tas kelias yra teisingas. Kitas dalykas – bendro pobūdžio labiau. E, ekonomika. Serbijos ekonomika dabar yra labai sunkioj padėtinės. Apie 30 procentų, ko gero, siekia nedarbas. Jaunimo nedarbas gal 50 procentų siekia. Dirbančių ir nedirbančių žmonių santykis yra maždaug vienas ir vienas. E, be to patiriamas migracijos spaudimas Ir paskutinis dalykas, kuris yra gal netoks svarbus, bet turėtų būti paminėtas, man atrodo. Reikėtų uh, Serbiją uh, paraginti ati, atverti archyvus dėl pačių vairiausių priežasčių. Ir kitos federalinės Jugoslavijos Respublikos juk siekia šito yra būtina pasižiūrėti, kas vyko tais 95 metais. Nebūtina eiti taip toli, pasiekti tos pačios padėties, bet būtina atverti visus archyvus, įskaitant ir karinius, kad žinotume, kas ir kaip. Ačiū, pirmininkas. Dėkoju ponui Šoflin, ypač dėl paskutinio aspekto aš galiu jums tik pritarti. Kolegė Kopa, šešėlinė pranešėja, e, Serbijos klausimų, socialdemokratų frakcija. Kviečiu kalbėti trumpai, gerbimo kolegė. Taip, labai trumpai. Pirmiausia, noriu padėkoti abiems pranešėjams už atliktą darbą. Pritariu kolegai Kačin, kad pranešimas turi būti pozityvus, tai atspindi požiūrį į Serbiją. E, darybos turi vykti. 2012 metais vykę trigubi rinkimai buvo labai reikšmingi. Ir Pirmoje dalyje jau apie tai kalbama yra. Kalbam apie rinkimus, sveikinama tai, kad buvo surinkti, surinkti tie rinkimai. Visą tai pažymė, kad yra ten teigiamų poslinkių. Tačiau nėra atsižvelgiama į tą faktą, kad po rinkimų e, buvo nedaug pasiekta pažangos integracijos į ES kelyje nuo tada, kai Serbija gavo šalies kandidatės statusą. Ponas Kačin teisingai sako, kad kai mes lankėmės Belgrade su delegacija, mes iš sovietus vyriausybės sulaukėme patikinimo, kad procesas integracijos europinės tesis. Ir šiaip ar taip aš tikiuosi, kad pasirodys konkretus rezultatai nes signalo sulaukta pozityvaus, bet mums reikia pamatyti kažkokius konkrečius žingsnius, ypač dabar, kai jau vyriausybė e, baigė savo šimto dienų laikotarpį, savo darbo šimto dienų laikotarpį. Ir e, yra pasakyta taip pat apžvalgoje, kad sulėtėjo reformų procesas. Na ir gali atsitikti taip, kad taryba gali nuspręsti gruodį vėl pradėti darybas. E, iškeltas reikalavimas dėl santykių normalizavimo su Priština reikėtų, kad jis būtų irgi gyvendintas iki tol. Vykstant diskusijoms su pilietinė visuomenė Belgrade, diskusijų metu mes sulaukėme tiesioginių skundų, kad Kosovo klausimas pernelyg pabrėžiamas. E, o tuo tarpu reikėtų kalbėti apie šalies demokratizavimą. Na, aš nemanau, kad taip yra iš tikrųjų. Aš vis tiek manau, kad turime į šiuos skundus įsiklausyti. Ir na, noriu pasidžiaugti, kad šiuo klausimu nuomonė buvo paminėtas tik vienas paragrafas, viena dalis. O dabar apie Kosovą, ten, dabartinėje pranešimo versijoje, ten yra skirtas vienas puslapis. Mes dažnai kartojame patys save ir nemanau, kad mes čia turėtume kokį nors esminių nesutarimų dėl perspektyvų Kosovo ir orientacijos. Tačiau džiaugčiausi, jeigu Serbijos pranešimas būtų pranešimas apie Serbiją, kad nebūtų nekalbama apie Kosovą. Aš manau, kad reikėtų šiuo klausimu galbūt įtraukti kokią nors nedidelę dalį. Na, suprantu, kad Kosovo klausimas labai svarbus, tačiau neturėtume Serbi, pranešimo apie Serbiją paversi pranešimu apie Kosovą. Kaip komisijos pranešime teisingai pasakyta, gerai yra tai, kad e, reformų įgyvendimo procesas tęsiasi, tačiau aš manau, kad reikia siekti, kad tai vyktų greičiau. Ir kai dėl kovos su korupcija žiniasklaidos laisvės ir teismų nepriklausomybės, irgi pažanga turėtų būti didesnė. Kovo su korupcija pažangos matoma, tačiau turime neužmiršti, kad, kad e, korupcija dažnai pasitelkiama kaip ginklas siekiant susidoroti su politiniais oponentais. Ir dėl to yra būtina užtikrinti, kad e, procesas būtų nepriklausomas nuo politinių įvairių aspektų. Ei, toliau detalės nebesileisiu. E, pabandysiu netrukus užbaigti savo pasakymą apibendrindama ir kalbėti ne taip greitai, sako kalbėtoja. Dar kartą noriu padėkoti Jelko Kačinui ir Ulrikai Lunačiak, nes abu pasiuntė labai pozityvų signalą dėl to, kad reikalingas tolesnis ES plėtros procesas regione. Ačiū. Pirmininkas, mes turime mažiau negu 15 minučių. Ir turime daug kalbėtojų, daug noriu kolegų pasakyti. Kolega Tanok, jis yra šešėlinis pranešėjas dėl abiejų pranešimų Kosovo ir Serbijos. Dėkoju. Na taip, aš esu šešėlinis pranešėjas, taip pat ir dėl Juotkalnyjos. Noriu pasveikinti kolegą Kačin. Na taip, diskusijos vyko ilgos. Šį kartą atidėkime temą Jotkalnijos iš šoną. Dėl, dėl Jotkalnijos ir Serbijos abu pranešimai yra puikiai, man ypač penktoji dalis patiko, kur kalbama apie bendradarbiavimą e, su Serbija, šeštoji dalis taip pat puikiai Prištinos ir Serbijos dialogas. Ir e, taip pat pritariu e, tam, kad apgalėsavome dėl to, jeigu uždraustas gėjų paradas ir panašiai. Tai yra tie dalykai, kurie atitinka modernę mąstyseną šioje srityje. Ir aš manau, kad įvyks reikia pasikeitimų ir ateitie tokių draudimų nebebus. E, jie, nes kaimininėje Kalnijoje to tendencijos yra ne visai tokios. 359 straipsnis ir kosmetiniai kai kurie pasikeitimai šiame. Ir uh, buvo pasinaudota šiuo straipsniu tam, kad būtų galima atimti turtą iš Serbijų gyvenančių piliečių. Ir um, 359 straipsnių Serbijos vyriausybė kartais gali pasinaudoti ne, gerą valią ir tai neturėtų būti daroma. Sveikinu Serbiją, džiaugiuosi tuo pranešimu. Ir a, galėčiau asmeniškai pasakyti, kad ne Europos parlamento reikalas yra pasakinėti valstybėms pripažinti Kosovą ar ne, jos tą sprendimą turim taip suvereniai pačios. Kolega Šoflin apie Kosovo pripažinimą kalbėjo labai sudėtingai, galbūt galime čia paminėti šeštąją dalį. Na, Aš manau, kad dėja taip, tai yra variantas, nesakoma, kad atsiet variantų nebėra, būsukos būtent prašyti, aš manau, kad variantų yra. Dėkoju, sako pirmininkas ponui Tanuko, dabar noriu steigti žodį kolegai Kukanui, kuris yra delegacijos vadovas santykiams su Pietričio Europą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gaila, kad laiko liko tiek mažai. Kai dėl pranešimo dėl Serbijos, aš noriu pasakyti, jog džiaugiuosi, E, tuo projektu, kurį parengė Jelko Kačin. Tai yra objektyvi ataskaita, pozityvi ataskaita. Pozityviai kalbam apie Serbijos integracijos procesą ir tam visam procesui išsiunčiamas teisingas signalas. Aš taip pat e, remiu komisijos požiūrį, siūlymą e, pradėti darybų procesą. Mes suprantame, kad Serbijoje neįvyks, kad Serbijos integracija Europos Sąjungoje nevyks automatiškai, reikės ir toliau atlikti reformas ir praeiti visus integracijos etapus. Labai svarbu yra paminėti e, kovas su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. 359 straipsnis, e, žymus ar nežymus, e, yra paminėtas teisingai. Jis taip pat labai atidžiai seks, kaip vystomi, kai gyvenami dalykai su šiais su šios straipsniu. Kai dėl regioninio bendradarbiavimo, aš manau, kad Serbija jį tą bendradarbiavimą vysto e, puikiai, reikėtų galbūt apie tai plačiau pakalbėti ataskaitoje. At, at, at, kai dėl Kai dėl ikti formuluočių, aš manau, kad čia yra remiamasi tam tikru elgesiu, tam tikra laikysena politinių veikėjų. Jie elgesi atsakingai ir europietiškai ir tai teikia vilčių. Dirbti e, progos lauk ir toliau su ponu Kacin, kad ta rezoliucija būtų, džiaugiausi galimybę dirbti prie rezoliucijos, ar rezoliucija buvo puikiai parengta. Kai dėl Kosovo, norėčiau padėkoti poniai Lunačiak už parengtą ataskaitą. Be abejo, nebejojama tuo, kad Kosovas pasiekė pažangos integracijos procese. Tai atveria duris tolesniems žingsniams, kaip sako Europos komisija. Ir dabar per tuos trejus metus Kosovas ryškiai padidino savo galimybės prisimti integracijos įsipareigojimus. Panešimų projektas iš, kalba apie tuos aspektus, prie kurių ir dar reikės padirbėti, norint integruoti Europos Sąjungą. Liberalizavimas, pavyzdžiui, yra labai svarbus dalykas. Kosovo visuomenės izoliavimo panaikinimas. ES investavo daug į Kosovą ir Kosovo integracijos procesas turėtų vykti toliau. Reikėtų, kad e, Kosovo klausimų ES auditorumai padarytų pranešimą. Norėjau paminėti e, problemą dėl to, kad penkios atsibės narės Kosovo nepripažįsta. Tai yra problema, bet tai nėra esminė problema. Aš taip pat manau, kad kai kurios teksto dalys turėtų būti nagrinėjimos atidžiau ir suformuoluotos atidžiau, kad būtų galima pasiekti labiau subalansuotą požiūrį ir kad lingvistiškai teisingai būtų atspindėti santykiai tarp Kosovo ir Serbijos. Ačiū visiems už kantrybę. Ačiū. Pirmininkas, ačiū kolegai Kūkan. Steiksiu žodį ponui Posultui, kuris yra LP frakcijų šešėlis pranešės dėl Kosovo. Pone pirmininkė, aš Norėčiau besąlygiškai pritarti kolegės Lunaček pranešimo projektui, galbūt kai kurios aspektus paryškinant. Svarbiausias momentas yra priešinimasis bet kokiam Kosovo padalymui, kas e, pritartų tokiam pasiūlymui, sukeltų naujus konfliktus, galbūt netgi karinius regione. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad galėtų šį konfliktą įsitraukti kaiminės šalis, Vietkalnyje, Makedonija, galėtų kilti konfliktai dėl Preševos lėnio Serbijoje priklausomybės. Aš e, noriu priminti, kad parlamentas e, trijų ketvirtadalių daugumą patvirtino e, teritorinį Kosovo vientisumą, užtikrinant optimalę mažumų apsaugą remiantis Kosovo konstitucijos nuostatomis ir Achtisario planu, pagal kurį mažumos gali būti geriausiai apsaugotas visame regione. Aišku, to plano įgyvendinimas praktinis dar nėra optimalus, nors kaip įdėmėsi į Preševo slėnį padėti jame ir mes turime taikyti vienodus kriterijus abiem šalims geriausias sprendimo būdas būtų dvišalis susitarimas, pagal kurį būtų taikomi tie patys standartai mažumoms abiejose šalise, tačiau dar esame labai toli nuo šio sustarimo nutolę. Aš todėl pono Kasino pasiūlymus dėl mažumų apsaugos vertinu iš esmės teigiamai, bet kokiu atveju mes turėtume uh, taikyti tuos pačius kriterijus arba panašius abiems e, šalims ir tik tuomet mes būsime rimtai vertinami tame regione. Todėl aš reiškiu savo paramą e, kolegų Lunačiak ir Kacin pranešimams, tačiau kalbant apie narystės darybas ir mažumų padėtį, aš siūlau pasirinkti šiek tiek nusaikesnės formuluotės. Pirmininkas, ačiū ponui Posiltui, ponui Panceri, kuris yra šešėlinis pranešėjas socialistų demokratų frakcijos vardu, dabar kalbės. Labai trumpai. Manau, kad pranešimas yra perinama laikotarpio pranešimas ir kad e, kitaip ir negalėjo būti, kadangi procesas yra be galo ilgas. Tačiau Kosove susidurėme su realybė trim lygmenim. Pirmas lygmuo e, yra susijęs su e, vidaus saugumu ir e, būtinybė sustiprinti saugumą, e, o tai turėtų būti padaryta e, Kosovo, Kosovui pačiam gilinantis į tas problemas. Taip pat konfiguracijos problemos. O trečias lygmuo - nepripažinimas. Ir manau, kad šita situacija turėtų uh, būti e, tokia, kada reikalaujama, kad, dialog, kad tas dialogas vystųsi kaip galima greičiau ir stipriau. Ateinančiais mėnesiais ES su tartautinė bendruomenė visus tuos tris lygmenis turės e, pastatyti ant paralelinių bėgių, e, kad galėtų Kosovas prieartėti prie ES ir Serbijos. Taigi, kažkuria prasme mes turėtumėm e, pabrėžti, kad e, reformos yra būtinos ir kad dialogas reformams siekti yra būtinas. Dar keturi kolegos e, prašė žodžio ir aš prašau tų keturių kolegų kalbėti po vieną minutę. Ir dėja šios diskusijos ir kitos diskusijos e, dėl Islandijos pažangos turės būti nukeltos į kitą posėdį, dėl to, kad ilgai užtruko padėties Egiptės varstymas. Ponas Landsbergis dabar vieną minutę. Jūs neprašėte žodžių, ponas Landsbergį, puiku, tuomet ponas Prėda vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, norėjau paprašyti, kad būtų nukeltas, nukelta diskusija dėl Islandijos. Du aspektus norėčiau paminėti susijusius su pranešimu dėl Serbijos pažangos. ES turi būti suinteresuota, kuo greičiau pradėti narystės darybas su Serbija. Ir turiu paminėti, kad esame tam tikro tam tikro prieštaravimo. Pranešime dėl Serbijos ataskaitos mes e, iš Serbijos reikalaujame, keliame Serbijai tokius reikalavimus, tarytume jau būtų įstojusi Europos Sąjunga. Manau, kad turėtume tiksliau suformuluoti savo lūkesčius e, Serbijos atžvilgių, turėtume sukonkretinti tas nuostatas, kuriuose kalbama apie būtinybę normalizuoti santykius su Kosovu. Būtų įdomu išgirsti komisijos, kaip komisija vertinama tą tinkamą santykių normalizavimo lygmenį, kad būtų pradėtas narystės dėrybos. De Žodis suteikiamas ponė Imbrisagič. Ačiū. Ačiū. Laiko nedaug. Ir ponas Kukan jau minėjo maždaug tą patį, ką aš noriu pasakyti, tad aš trumpai norėjau pasveikinti Jelko, nes jo pranešimas yra puikus darbo pagrindas tolesnėms diskusijoms. Eh, eftersom herr Kukan sa nästan allt som jag själv ville säga så kan jag... Kaip jau sakiau, kolega Kukan pasakė viską, ką aš noriu pasakyti, jam pritariu, sveikinu Jelko, kuriam pavyko atsižvelgti į tekste į visus pasiūlytus svarbiausius elementus, tai yra puikus pagrindas tolesnėms diskusijoms. Aš taip pat pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl tų trijų naujų dalių. Aš pati dar tikiuosi pateikti keletą pakeitimų, tačiau turiu pasakyti, kad bendrai kalbant, tikiuosi vyriausybė pritaikys viską, ką mes prašėme. Dėkoju. Dėkoju kolega Peterlį. Svedoči, <clears throat> vėmo, da je situacija v regiji še vedno komplicirana. Ačiū, ponė pirmininkė. Padėtis regione yra labai sudėtinga, įtempta, labai e, svarbu, kad e, procesai judėtų teigiamą linkme tiek Serbijoje, tiek Kosovo. Nors e, Serbijoje galime teigiamų poslinkių konstatuoti nemažai. Noriu padėkoti pranešėjui už pasirinktą toną. Džiaugiuosi, kad e, Serbijoje pasiekta pažangos e, kaiminystės politikos srityje, taip pat plėtojant dialogą su Priština. Yra sričių, kuriuose negalėjome konstatuoti pažangos, pavyzdžiui, arba mes, pavyzdžiui, laikomės skirtingo vertinimo. turėjau galimybę susipažinti su proeuropietiškomis naujos Serbijos vyriausybės nuostatomis. Tikiuosi, kad čia procesai toliau dinamiškai judės į priekį. Serbijos vyriausybė ir politikai įsiklausys į ES rekomendacijas. Tiek noriu pasakyti. Ačiū ponui Petelė. Dabar komisijos plėtros direktoratui generaliniam ponui Pake trumpam vertinimui. Suteikiamas žodis noriu padėkoti pranešėjui už puikiai parengtą pranešimą, kuriame atsižvelgiama į svarbiausią informaciją ir komisijos pateiktą pažangos e, ataskaitą. Serbija privalo imtis nuseklių veiksmų vykdomą reformas. Mes manome, kad naujoji šalies valdžia tokių žingsnių imasi reformų procesas e, juda į priekį, bus greitų laikų patvirtintas veiksmų planas Serbijos vyriausybėje atsižvelgiant į pažangos ataskaitos nuostatas, taip pat e, e nacionalinis planas perkelti ES teisynui artimiausių metų ir aš manau, kad apie tai taip pat būtų galima paminėti jūsų pranešime, nes šie žingsniai bus žengti greitų laiku. Taip pat reikia susitelkti ties kitomis likusiomis reformomis mažiau svarbios. Serbija tikisi pradėti greitų laikų narystės dėrybas. Ir e, tai, aišku, priklausys nuo to, kaip bus pagerinti santykiai su Kosovu. Savo ataskaitoje ir pranešime turime aiškiai atkreipti dėmesį į svarbiausius e, prioritetus, kurie buvo apibriežti prieš metus ir atskirti ilgalaikį požiūrį, kuris yra būtinas e, siekiant normalizuoti santykius su Kosovo. Šiam normalizavimui reikia pasirinkti strategiją žingsnis po žingsnio. ir mes e, manome, kad artimiausiu laiku šis klausimas nebus išspręstas, taip pat ir rengiantis e, narystės daryboms, būtina, kad aukščiausio lygio dialogas atneštų teigiamų rezultatų, būtų gyvendinti pasiekti susitarimai ir išgirstume daugiau konkrečių teigiamų žinių, atidžiai stebėsime ir toliau e, padėti, pažangą prioritetinėse sritise ir manome, kad jūsų pranešimas, kuris bus patvirtintas e, kovo mėnesį, e, taip pat e, tiks prie bendrosios sistemos. Panas Van Henk dabar. Thank you very much, um, Chair. Uh, let me thank. Um... Dėkoju. Leiskite padėkoti ponai Lunačiak už pateiktą ataskaitos projektą. E, linkime jai kuo greičiau pasveikti. Ir mes žvelgime čia į du dalykus. Pirmiausia, e, mes paminėjome tuos pačius aspektus, kaip ir e, matomumo studijoje mes norime, kad daryboms būtų galima kuo greičiau pateikti rekomendacijas Kosovui. Ir Mes esame toje matomų studijoje identifikavę tam tikrus prioritetus, kurių turi siekti Kosovas, kuriuos turi gyvendinti. Ir e, politinio dialogo aukšto lygio tasa taip pat yra labai svarbus dalykai. Tas dialogas, aišku, neužsibaigs jau rytoj, nes klausimų daug, tačiau tai turi esminę svarbą. Europos Sąjungos ir Kosovo ateities santykiams. Tikimės, kad bus pasiekta netrukus gerų rezultatų. Bus pateiktos tarybos išvados ir manau, kad įvykiai klausysi sklandžiai. Dėkoju. Kolega Kačin ir kolegė Lokbiler trumpai apibendrinimui. Ponas Kačin, dėkoju. Pirmiausia, noriu padėkoti už čia pareikštas pozityves nuomonės. Mums reikalinga turėti pozityvę tokią nuomonę, kalbant apie Kosovą ir Serbiją. Norėčiau paminėti čia keletą iškeltų dalykų dar kartą. Pirmiausia, noriu Jūs informuoti, kad visi mano kolegos ir šešėliniai pranešėjai gavo šiek tiek platesnį pranešimą ir mes paskui stengiamės būti racionalesni, rašydami tekstą ir teikdami pakeitimus. Kolegai Poseltui, kuris minėjo mažumų Serbijos klausimą, galėčiau pasakyti štai ką. Manyčiau, kad e, Europos parlamento nariai, kolegos atvykę iš kitų valstybių narių galėtų pateikti tuos pakeitimus ir tuomet būtų tas vaizdas labiau realistinis. Aš padariau projektą pranešimo. Ir aš manau, kad jūs pasistengsite iš savo indėlį, kad tas paveikslas būtų labiau atspindintis realybę. Kolegija Kopa, jos nebėra. Ji yra iš šalies, kuri nepripažįsta Kosovo. E, pranešime, sakoma, nereikėtų minėti Kosovo. Na, tai yra gerujomis intencijomis pagristas mąstymas. Jeigu Kosovo pranešimui būtų skirta e, dvigubai daugiau laiko negu mano pranešimų, tai aš suprantu, kad žala būtų abipusė, tačiau e, sudėti visko į vieną pranešimą yra neįmanoma misija. Aš galėčiau taip pat sureaguoti į tai, ką sakė ponas Tenok. Penkios šalis dar nėra pripažinusios Kosovo nepriklausomybės, tos penkios valstybės priešinasi taip pat ir Kosovo atskirimui. Serbija gavo e, reikiamą signalą ir turi elgtis atitinkamai. Aš manau, kad dabar situacija palengvės. Aš susitiksiu su ponu Dačičiais ir atvykęs į Briuselį ir pasakysiu, ja, e, kad ir toliau tęsime dialogą su juo, o tas dialogas nuolatos vyko. Mes iš tikrųjų vykstant šiam dialogui pasiekėme pažangos mes kūrėme abipusį pasitikėjimą ir tai yra labai svarbu. Na ir galiausiai mes juk negalime diskutuoti tik apie pasiektą vyriausybės pažangą, nes čia iškils dvi problemos. Serbijos prezidentas ne visose valstybėse narėse buvo ir aš manau, kad šis pranešimas paskatins jį tapti aktyvesniu ir ypač Kroatijos atžvilgių tapti aktyvesniu. O parlamentas turi būti šio dialogo taip pat aktyvus dalyvis regione. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ačiū. O dabar kolegė Lohbiller. Äh, Pane Lohbiller. Labai džiaugiuosi, kad äh, panios Lunačiak pranešimas atrodo sulaukė pritarimo. Aš perduosiu komentarus pranešėjai. Pirmininkas, dėkoju. Darbą ties šiais svarbiais pranešimais tęsime 9 sausio 12 val. Yra pas, paskutinė data, paskutinė valanda tą dieną, kada galite pateikti dėl Kosovo paskutinius pakeitimus. Ir paskutinis klausimas yra atidėtas kitam posėdžiui, kadangi šiandieną pritruko laiko. Visiems gero vakaro.